buongiorno a tutti cominciamo questo laba diena visiems pradėkime šiuos labai svarbius klausimus kuriuos surengė įtrė komitetas turime darbo trim su puse valandos iki pusės septynių numatytas darbas. Noriu pranešti visiems dalyvaujantiems, kad mūsų klausimai bus sudėlioti į keturias dalis. Visų pirma, pirmoji diskusijų grupė atviras internetas, tai antroji diskusijų grupė bendras ES leidimų išdavimas, trečias spektras, ketvirtas roamingas. Tad ir pradėkime iš karto darbą. negaiždami iš karto suteiksiu žodį poniai Kastijo, kuri yra pranešėja dėl telekomunikacijų paketo. Prašom, Pilar. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti visus susirinkusius, kalbėtis apie komisijos pasiūlymą dėl telekomunikacijų bendros rinkos telekomunikacijų srityje. Kaip matote, diskusijos sudalintos į, į kelias grupės, keturias grupės. Tai reglamentas sudarytas iš kelių dalių. Visų pirma, atviras internetas, paskui mm, kitos dalis, tai negaištant iš karto ir pradėkime. Iš pradžių turime tris prelegentus - Erik Debruk iš Orange, Benoit Lutrel, Artsep direktorius ir Jan Wisner, RD ryšių biuro vadovo pavaduotojas. Taigi iš karto ir pradėkime suteikiu žodį ponui Debruk. Thank you. Um, first, I... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui ir įtrė komitetui ir pirmininkiai poniai Sartoriai ir pranešėjai poniai Dėkastijo už tai, kad surengė šiuos viešuosius klausimus dėl šio bendro pas, pasiūlymo, dėl e, sujungto žemyno. Dėkoju komisijai už pasiūlymą. Šiandien aš pakalbėsiu apie Orange vaidmenį teikiant interneto paslaugas su, ir atitinkamai apžvelgsiu sujungto žemyną pasiūlymą, tos elementus, kurie aktualūs mums. Kol kas dar skaidrės nesimato. Taigi visų pirma noriu pasakyti, kad mūsų darbas yra valdyti interneto tinklus, teikti interneto paslaugas vartotojams per fiksuotą ir um, judrųjį plačiai juostį ryšį. Šiandien yra tokios um, technologijos kaip 3G, XSL, um, uh, pluoš, um, šviesolaidžiai ir įvairios kitos technologijos, kurios padinina mūsų galimybės. Apie 10 60 procentų um, pajamų yra gaunama iš telekomo veiklos kasmet. Ačiū. Mūsų sektorius um, yra infrastruktūros sektorius, kuris labiausiai investuoja Europoje. Kalbant apie šiuos tinklus, siūlomos trys paslaugų rušis prieiga prie interneto, kad galtiniai vartotojai galėtų mm, pasiekti fantastišką, novatorišką interneto pasaulį. Ir yra taip pat atviro interneto end-to-end -end valdymas, eis, mm, interneto srautai visi valdomi. Visa tai yra geriausios geriausių pastangų maršrutizavimas, taip vadinamasis. Toliau be prieigos prie interneto tinklo operatoriai siūlo specializuotas paslaugas, kurioms reikia um, specifinio veiklos lygmens. Čia tipiškai paminėčiau telefoniją, pavyzdžiui IPTV um, paslaugas, specializuotos paslaugos, interneto prieiga sukuria papildomą e, vertę vartotojams. Investicijos į tinklą duoda naudos abiem pusėm. Pavyzdžiui, investicijos į naujus tinklus um, aukštos raiškos televizijai pagerina taip pat ir srautus internetu, kadangi efektyviai yra valdoma bendra infrastruktūra konkurencingame pasaulyje, aišku, interneto operatoriai turi stengtis kaip galima geriau teikti savo paslaugas, kad pritrauktų vartotojus. Tai, bet ne visi vartotojai turi vienodus poreikius, ne visi vartotojai naudotas pačias paslaugas tuo pačiu metu, ne visi vartotojai vienodai suvokia, kas yra priimtinos įperkamos paslaugos. Taigi labai svarbu, kad visi tie skirtingi poreikiai galėtų taip pat sugyventi toje pačioje aplinkoje. Ir labai svarbu specializacija yra, kad būtų paslaugos teikiamos ir geros kokybės, ir įperkamos. Orange bendrai remia atviro interneto nuostatą siūlomame reglamente. Aš vis tik tai norėčiau pridurti keturis patikslinimus. Vartotojui reikia aiškiai aiškios, patikimos geros informacijos apie prieigą ir vis tik tai nereikia, kad tos informacijos būtų per daug. Arba pasiūlyti pakeitimai dėl prieigos spartos labiau dera su tinklų realybė. Antras patikslinimas - siūlomas principas dėl srautų valdymo yra pagrystas. Kita vertus, galvojant apie praktiką, reikėtų to sąrašo neriboti, reikėtų galvoti apie tai, kaip paskatinti inovacijas ir ne vien tik tai taisyti um, probleminius sangrūdų taškus, bet ir spręsti globaliai visą šią um, sistemą. Ir aišku, reikia galvoti apie efektyvų, um, efektyvės paslaugas uh, vartotojams ir tinklo optimizavimą. Ir mes sveikiname ponės Elkastyvo pasiūlymus. Ir ketvirtas komentaras būtų su, dėl specializuotų paslaugų, nes joms reikia ypatingo dėmesio. Pana Harper e, formuluotės patikslina, kad specializuotos paslaugos yra teikiamos telekomo operatorių, pasiremia prieigos prie paslaugų kontrolę, kad būtų galima garantuoti kontrolę vartotojams. Iš tikrųjų atrodo kaip geras išeities taškas. Ir galiausiai. Mes remiame jūsų pranešėjos pasiūlymus dėl e, tikslų, dėl to, kad reikėtų e, šią batę peržiūrėti ir visą procesą peržiūros pradėti e, 2013 2014 metais. Mes taip pat galvojame, kad kolegų peržiūra yra labai svarbus principas ir interneto prieiga bei specializuotos paslaugos e, iš esmės papildo vienas kitas. Kai kurios interneto paslaugos, kaip pavyzdžiui balso paslaugos, papildo telekomunikacijų e, paslaugas ir jų specializuotos paslaugas. Tai iš esmės Čia reikėtų galvoti apie telekomunikacijų reglamentą ir reikia galvoti apie e privatumą ir kodeksus, kad būtų išspręsta visa rizika dėl vartotojų apsaugos ir visų teisinių aspektų. Ir aišku, kad reikia vengti nesažiningos konkurencijos iškraipimą nesažininko konkurencijos išpra, iškraipimo. Reikia modernizuoti elektroninių komunikacijų paslaugų apibrėžimą, palyginti su 2004 metų teisinė baze, kadangi tos nuostatos jau yra pasenusios. Ačiū. Thank you, uh, very much for... Dėkoju už glaustą ir labai koncentruotą pranešimą. O dabar turėtų kalbėti ponas Benuo Lutrel, Arcep generalinis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbėsiu Europos ryšio, e, elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos vardu. Ačiū už suteiktą galimybę e, pristatyti mūsų nuomonę. Eures e, daugelį metų arba Berek angliškas trumpinys dirba daugybę metų šią temą. Turime e, savo nuomonę dėl Europos komisijos siūlymų. Kaip ir visos interesuotos pusės, Europos elektroninio ryšio reguliuotų institucija pripažįsta, kad tinklo netrumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jau nuo praėjusio amžiaus pabaigos šis klausimas tapo uh, labai aktualus ir tikslas būtų ir toliau šį pasiekimą išsaugoti ir jį vystyti. Reikia priminti tai, kad telekomunikacijų operatoriai yra šios problemos sprendimo dalis. Jeigu šiandien e, taip sėkmingai yra plėtojamas internetas ir elektroninio ryšio paslaugos. Tai reiškia, dėl, kad tai vyksta dėl to, kad telekomunikacijų operatoriai E, dirbo labai sėkmingai, užmesgė gerus santykius su klientais, su vartotojais, ar kalbėtume ar apie didelio pralaidumo fiksuotą ar mobilų ryšį. E, ryšio reguliuotojai beje e, jaučia tam tikrą susirūpinimą ir jie žino tą susirūpinimą, nes ne vakar yra gimę. Ir, ir jie, tai yra tų ryšių srauto valdymas, nes tai gali kelti pavojų atviram internetui. Reikia nepamiršti štai ko - tinklų valdymas, e, ryšių srauto valdymas yra susijęs su ryšio reguliuotojų kasdieniu darbu. Būtina suderinti visų tarnybų veiksmus, būtina e, prisiminti, kad ne tik priega prie interneto teikia telekomunikacijų paslaugos teikiančios įmonės, tai visais atvejais svarbu uh, įsitikinti, kad viskas vyksta teisingai, kai kuri praktika gali kelti tam tikrų problemų. Šiuo požiūriu gali tekti įsikišti viešoms kompetentingoms institucijoms. Taigi mes norime, kad taisyklės būtų aiškios, mes sakome, kad atviras internetas turi egzistuoti, toks yra tikslas ir pirmiausias tikslas būtų sklandus rinkos veikimas ir rinkos jėgų įsitraukimas į procesą. Vartotojai, ES piliečiai yra labai galinga rinkos jėga. Jeigu rinka veikia tvarkingai, viskas yra gerai. Ir svarbiausia nustatyti svarbiausius principus. Pirmasis jų yra skaidrumas. E, būtina žinoti vartotojams, kokia, kokias paslaugas, kokią pasiūlą teikia klientams telekomunikacijų e, paslaugų teikėjai, kad vartotojai galėtų pasirinkti ir kad jie turėtų galimybę pakeisti operatorių, jeigu jie to nori. E, Klientui turėti tokią galimybę yra E, labai svarbus dalykas ir operatoriai patys stebi, kaip veikti, kad tas operatoriaus keitimas nebūtų labai dažnas. E, reguliavimo institucijos turi užtikrinti tam tikrą priežiūrą, kad išsiaiškintų, kokią praktiką naudojo telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kad jeigu reikėtų, būtų galima imtis priemonių. Na ir paskutinis dalykas yra štai koks. Reikia, kad reguliavimo institucijos turėtų galimybę veikti, tačiau reikia visus atvejus analizuoti atskirai, atsižvelgiant individualiai į kiekvieną. E, reikia išsiaiškinti, kokia praktika kelia problemų, kokia nekelia problemų. Ir turime išsiaiškinti, koks yra vienos ar kitos operatorius pasirinktos praktikos tikslas. E, būtina išsiaiškinti, ar tai, kas buvo gyveninta, buvo proporcinga, ar nebuvo piktybinio diskriminavimo ko nors ir paskui atlikus tos visus patikrinimus, testus, kiekvienu atveju reikia imtis reguliuotojams veiksmų. Norėčiau pasakyti, kad bendrai kalbant Europos komisijos siūlymas yra paremtas tą pačią logiką. Ir akivaizdu, kad EERI iš pradžių nebuvo labai entusiastingai nusiteikusi dėl Europos komisijos reglamento šiuo konkrečiu klausimu, nes yra manoma, kad, kad šiuo būtent atveju paaiškėjo, kad siūlymas yra geras. Be abejo, visą laiką dar galima ir pagerinti siūlomus teisės aktus. Tačiau Europos komisija pasiūlė e, labai e, aiškias nuostatas dėl interneto paslaugų, dėl visos eilės kitų dalykų. E, Tikslas yra štai koks. Būtina žinoti, kad specializuotos tarnybos turi egzistuoti ir gali egzistuoti tol, kol netrukdo prieigos prie interneto. Ir Be abejo, būtina yra stiprinti skaidrumą, būtina Europos piliečiams padidinti galimybės, jeigu jie to nori pakeisti operatorių ir tam turėti visus reikiamus elementus. Na ir užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Vienas kitas ar nedidelis komentaras. Pirmasis būtų toks. E, tai yra juridinės priemonės pasirinkimas. Ar tai būtų reglamentas ar direktyva, reikia nuspręsti. Čia yra siūlomas reglamentas. Tai yra visai gerai pritaikyta priemonė. Reikia prisiminti, kad uh, svarbu išsikelti tikslus, e, principus, išsiaiškinti, kaip veiks reguliavimo institucijos. Tuo pat metu turi būti numatytas reikiamas lankstumas, kad būtų galima pritaikyti tuos e, nusistatytus principus e, labai skirtingiams atvejams. ES turtas yra jos įvairovė, telekomunikacijų rinkos yra reguliuojamos labai harmoningai, bent jau uh, Tai galima pasakyti, mes tą matome dirbdami Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijoje. Ir reikia turėti tą galimybę prireikus tuos principus pritaikyti tam tikriems specifiniams atvejams. Kitas dalykas yra tai, kad tos rinkos kinta labai greitai. Internetas taip pat keičiasi greitai. Prieš metus ar dviejus mes matome, kad egzistavo tam tikra interneto praktika, kuri kažkada buvo jeigu tai galėtume sakyti, nepiktybinė, gal šiandien jinai yra, pavyzdžiui, nebe tokia gera, nes pasikeitė sąlygos ir dabar reikėtų veikti kitaip. Specializuotų paslaugų, ko gero, bus siūloma ir rytoj, kurių mes dar šiandien nežinome. Internetas, ko gero, irgi bus gal rytoj ar poryt naudojamas kitaip, negu yra naudojamas šiandien. Būtent dėl to tas lankstumas yra reikalingas. Kitas komentaras, kurį noriu išsakyti, būtų toks. Tarpusavio sąveika tarp atskirų institucijų. Europos komisija, EERI ir nacionaliniai reguliuotojai. Mes EERI esame įsitikinę, kad komisijos siūlymas yra geras. Kodėl mes taip manom? Todėl, kad jis buvo paremtas mūsų institucijos nuveiktų darbų, nes e, buvo, pavyko atsižvelgti tinkamai egzistuojančią problemą ir komisija matė, kur problemų yra daugiausiai, kaip jas spręsti. Taigi reikėtų prisiminti vieną gerą praktiką. Komisija visada veikia teisingai, jeigu remiasi EERI e, e, e siūlymais. E, na, jums patiems palieku apsispręsti, kokios tos taisyklės turėtų būti ir kaip lankščios turėtų būti taikomas. Ačiū. Uh, third panelist, uh, which is uh, Mr. Jan uh, Wiesner, uh, Deputy Head of the ARD Liaison Office. Uh, this is ARD. Jan Visner dabar ARD ryšių biuro vadovo pavaduotojas. Yes, thank you very much uh, for inviting. Labai ačiū, kad mus pakvietėte šiandien į šiuos klausimus. Suteikite mums galimybę pristatyti ARD E, požiūrį. Tai yra Vokietijos vienas iš visuomeninių transliuotojų. Internetas, aišku, mums e, yra vis svarbesnis būdas perteikti mūsų turinį, pasiekti visus piliečius ir įvykdyti e, visuomenės aptarnaimo prievalės, kurias nustatė mūsų valdžios institucijos. Pasiriment geriausių pastangų principų, internetas yra labai svarbus žodžio laisviai um, įgyvendinti, uh, kultūrinį įvairovį užtikrinti, žiniaslaidos laisvai plėtoti, teisę informaciją įgyvendinti. Bendresnių lygmenių vertinant, kaip turinio teikėjai mes pritarė kitų turinio teikėjų nuomoniai dėl interneto atvirumo. Tinklo neutralumas tai irgi būtina prielaida norint užtikrinti sąžiningą ir gyvą konkurenciją tarp tinklo operatorių ir turinio teikėjų, tarp įvairių tipų turinio teikėjų, taip pat ir naujų, naujai į rinką, į šį sektorių ateinančių dalyvių. Labai svarbu, kad internetas būtų atviras ir nediskriminuojantis. Tai yra pagrindinis inovacijų ir ekonominio efektyvumo variklis, taip pat ir garantas, kad bus žiniasklaidos pluralizmas užtikrintas. Iš mūsų požiūrio taško e, labai svarbu ir aiškiai pareikšti, kad atviras internetas turi būti norma. Specializuotos paslaugos yra išimtis, jos neturi kliudyti atviram internetui. Turi būti viskas aišku. Mes nesame prieš specializuotas paslaugas ar valdomas paslaugas kaip po tokias, nors čia mm, pasiūlymo apibrieštis mūsų manimų nėra visiškai aiškios nes e, mes taip pat e, naudojame valdomas paslaugas. Tai yra mūsų įgaliojimų, mūsų pareigų pasiekti kaip galima daugiau žmonių dalis, todėl mes teikiame savo programas ir IPTV platformomis. Tačiau vartotojai ir piliečiai visuomet turi turėti galimybę turėti neribotą prieigą prie visų teisėtų paslaugų ir turinio per atvirą internetą. Tai yra bazė. Tai ypač aktualu tokiame pasaulyje, kur telekomo kompanijos da, tampa vis labiau vertikaliai integruotos E, turinio nuosavybė, tai yra įvairi interneto kontrolė visais lygmenimis, yra jų rankose, dažnai jie netgi įgyja išskirtinės turinio, e, teisės į turinį. Tai todėl kyla pavojus, kad telekomo kompanijos e, gali būti linkusios diskriminuoti turinį nuo kitų turinio teikėjų, nes jie turi ir um, turinio perdavimo pajėgumus ir gali tuomet e, suteikti palankesnės sąlygas savo nei kitiems. Tai net, taip neturi būti. Todėl mes sveikiname bandymus pirmą kartą numatyti teisinės garantijas, kad būtų užtikrintas e, interneto atvirumas ir nediskriminavimas ir, ir tas bruožas, kad jis neturi diskriminuoti nieko. Tačiau komisijos pasiūlymą būtų galima dar patobulinti siekiant tokio tikslo. Uh, Visų pirma, reikia galvoti apie interneto prieigos paslaugų ir specializuotų paslaugų apibrieštis reglamento projekte nėra visiškai aiškios. Mes galvojame, kad BEREK pasiūlytos apibrieštis yra daug aiškesnės. Be to, geriausių pastangų principas turi būti įtvirtintas. Ir kai buvo paminėta, ponas Harbor, man atrodo, manome, savo pasiūlyme žengia reikiamą kryptimį. Antra, Labai svarbu užtikrinti, kad būtų viskas aišku dėl interneto prieigos paslaugų, atviro interneto ir specializuotų paslaugų tarpusavio ryšių. Internetas turi būti norma, tai neturi būti išimtis. Jei leistumėt, turiu pasakyti, mes visi, aišku, perskaitėme tą tekstą Ir jau ir atrodo, kad um, galbūt skirtingai suprantame tą tekstą jį skaitydami. Taigi, um, sakyčiau, kad reikėtų šiek tiek daugiau aiškumo tekste. Šiame kontekste taip pat sveikintumėm ir paaiškinimus dėl 19 straipsnio, dėl paslaugų kokybės, nes šio straipsnio galutinis tikslas yra um, numatyti naujas online paslaugas, tad būtų prasminga paaiškinti ir ryšį tarp 19 straipsnio ir 23 straipsnio. Kaip suprantu, kad jūsų pranešėja jau žengia tą kryptimį, išbraukdama kai kurias nuorodas į 19 straipsnį. Ketvirta, atsižvelgiant į mm, pavojų, kurį kelia vertikalus operatorių integravimas, labai svarbu užtikrinti diskriminavimą ir valdymo principus visose platformose, tai reikia sustiprinti. Ir galiausiai kai e, stebint specializuotų paslaugų poveikį atviram internetui, kaip yra numatyta 24 pasiūlymo straipsnėje, labai svarbu yra įvertinti ne vien tik tai specializuotų paslaugų poveikį kultūriniai įvairoviai, reikia taip pat e, žiūrėti į žodžio laisvę, informacijos laisvę, žiniaslaidos pluralizmą. Į tuos aspektus irgi būtina atsižvelgti, kadangi internetas yra, yra nepaprastai svarbus ne vien tik tai visai ekonomikai, jis yra labai svarbus ir mūsų visų demokratijai. Ačiū. Thank you very much. Uh, Dėkuoju. Dabar atėjo laikas klausimų ir atsakymų serijai. Leisiu pas, pa, iš pradžių klausti kolegoms, paskui kalbėsiu ir aš dabar, ponia Katrin Trotman. Merci. Oui, je crois que la, la seule assurance. Manau, kad vienintelis būdas, kuriuo galima užsitikrinti, kad būtų skaidrumas ir kad e, e, pakeisti operatorių, tai to vien neužtenka. Šiandieną mes peržiūrėjome 2009 metų paketą. E, E, tas paketas jau buvo, tame pakete jau buvo konsensusas pasiektas, tačiau to nepakanka tam, kad būtų uh, užtikrintas tinklo neutralumas. Labai džiaugiuosi, uh, kad kalbėtojai paminėjo apie e, srautų valdymą, e, paminėjęs srautų valdymą ir apie tai, kaip tuos srautus vystyti. Jeigu srautų valdymas reikalingas tam, kad e, būtų suvaldyta vadinamieji kamščiai, tai reikalingi dar ir tam tikri saugikliai. Mes turime atsižvelgti jūsų pastabas ir savo pasiūlymą, pasiūlyme nueiti dar toliau. Kitas aspektas, kurį norėjau pabrėžti, Aš nesu prieš valdomas paslaugas. Ta reikia daryti, bet reikia padaryti taip, kad internetas būtų kaip galima geresnis. Reikia, kad būtų konsensusas mūsų parlamente ir kad interneto klausimai būtų, būtų prioritetiniai klausimai. Nes jeigu mes neturėsime galimybės užtikrinti best effort, aiškiai apibrėždami ir be atitinkamo mechanizmo, tai mūsų siūlomos nuostatos nebus efektyvios. Būtent šiuo klausimu norėjau išgirsti prelegentų nuomonę. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Katrin. Kiti kolegos nori klausyti, regis, ar nėra klausimų. Taip, yra. Prašau, kolega. Sorry, I cannot... uh, I concern... Turiu klausimą dėl, dėl geriausio pastangų principo, best effort principle. Norėčiau paklausti, kokios jūsų nuomonės sąlygos būtų reikalingos, kad būtų tinkamai tvarkomi duomenys? Ar yra kažkokių ar yra numatyti reikiami pajėgumai, ar yra dirbama su specializuotom tarnybom. Jeigu specializuotos tarnybos bus naudingesnės, tai tuo met bet koks tinklo operatorius galės pakeisti tas teikiamas specializuotas paslaugas atvirų internetu. Jeigu didžiausių pastangų, geriausių pastangų principas nebus aiškiai apibrėžtas, tai tuomet kils klausimas, kaip tai už, užtikrinti, kaip bus galima užtikrinti tam tikro lygio paslaugų kokybę. Aš kaip ekonomistas tuomet tikėčiausi, kad galiausiai nutiks taip, kad bus pasirinktas atvirasis internetas, kuris ir pakeistas pastangas. Ar jūs bandote kaip nors sukontroliuoti šį interesų konfliktą? Pirmininkė, Ačiū, atsiprašau, kolega, nepamačiau jūsų laiku. Jūs jas išregi komiteto, taip, kolega? Čia tiesiog pasakau, kad visi kiti posėdžio dalyviai žinotų, jūs susiojate regionų reikalų komitetui. Turiu vieną klausimą. E, reglamente yra pasakyta, kad Telekomas turėtų, telekomunikacijų paslaugų teikėjai turėtų mums teikti nediskriminuojamas interneto paslaugas. Turbūt viskas padaryta tam, kad būtų užtikrinta tinklo kokybė. Ir kad būtų užtikrintas jo neutralumas. Norėčiau paklausti štai ko. Specializuotos paslaugos, man atrodo, yra ypatingai svarbus klausimas. Jeigu, ar galima tai sėti su geresne kokybė? Ir labai svarbu, kad nebūtų diskriminuojamas, nes diskriminuojamas tas atviras tinklas ar atvira rinka. Akivaizdu, kad internetas negali būti diskriminuojamas. Ar yra tai užtikrinta, ar yra bandoma kažkaip mąstyti kitaip šią kryptimą. Ehm, Ar jau visi spėjo užduoti klausimus? Tuomet paklausiu aš. Eh. Kalbėsiu ispaniškai. Manau, kad tai bus greičiau ir patogiau. Norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, šalia to, kad norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, kaip jau sakiau, tai yra dalis komisijos pasiūlymo. E, par, e, ši dalis gavo labai didelį, didelę paramą iš įvairių sektorių. Pramonės sektorių, kurie yra susijęs su telekomunikacijomis ir informacija iš visų įmonių, kurios dirba interneto srityje. Tačiau šalia to, kaip e, e, aiškino kolega iš Prancūzijos, yra susitarimas ir parama iš Berek pusės bei iš komisijos pusės. Ir tą reikia turėti galvoje, kadangi anksčiau Berek E, e, darė įvairių, įvairius tyrimus, analizę šią temę. Taigi, kaip matome, buvo tam tikra sudaryta jungtinė komisija, kuri priejo bendrų iš, išlaidų, išvadų. E, ir viskas dera su tuo, ką pasiūlė komisija. Visa tai turi didelę vertę E, iš reguliavimo pusės, žiūros, ži, pusės žiūrint, tai yra europinė kompetencija, tačiau uh, e, jie turi rūpintis vietiniai operatoriai. Parlamente tą reikia įvertinti. Ir ne tik parlamente, bet ir taryboje. Aš labai nuoširdžiai pasakysiu, kad tu laikausi tokios pačios nuomonės. Pasiūlymas yra geras iš komisijos pusės. Uh, Ir manau, kad interneto vystimasis turi būti paaiškintas, tačiau reikia tokius paaiškinimus teikti, kad visiems tie paaiškinimai būtų naudingi. Internetas turi būti atviras tiek e, e, privatiems žmonėms, tiek įmonėms, tiek pirkėjams, tiek pardavėjams nieko nereikia riboti ir jokių instrumentų nereikia turėti, kad atsirastų kažkokia tai diskriminacija, kokia ji bebūtų. E, kai kurie žmonės potencialiai gali būti labiau diskriminuojami, kadangi jų e, prieiga prie interneto e, ne visai tokia, kokia turėtų būti. E, Tačiau aš manau, kad reikia elgtis labai atsargiai, nes jeigu viskas bus reguliuojama, tai tiek ateityje, tiek dabar, dabartyje viskas striks. Čia lyg ir būtų kaip uh, E, teisių kam nors davimas, kai išduotos teisės gali važiuoti per pėsčiuosius. Čia lyg, lyg būtų kaip teisės išduotos, bet neleistų vairuoti, nes, kad nesužeistum pešiųjų. Internete gali sutilpti visi. E, tačiau aišku, reikia atsižvelgti ir į tai, kokia rizika kyla bet e, perteklinio reguliavimo čia tikrai nereikia. Aš laikausi komisijos pozicijos ir remiu tą poziciją. Reikėtų pabrėžti nediskriminavimo principą. E, ir aš e, kaip tik tais kai kurias mintis tą linkmę ir pateikiau. Jeigu atsiras diskriminacija, tai tada neaišku netgi prie ko galime prieiti. E, vystydami best offer koncepciją. Geriausių paslaugų koncepciją. Angų atsiprašau. Jeigu bus diskriminacija, tai Mm, nacionaliniai operatoriai pirmiausia nukentės, visos valstybės narės turi numatyti, jeigu kažkas būtų e, negerai, kokiu teisiniu keliu reikėtų eiti. Mes norime, kad būtų vienas atviras internetas, kad būtų internetas prieinamas visiems vienodai ir e, reikėtų stebėti, ar atsirastų kažkokiu tai, ar, ar, ar neatsiranda kažkokiu problemu, tačiau tų problemų nereikėtų kurti iš anksto. E, reguliavimas reikalingas, tačiau tame reguliavime turi būti pabrėžtas nediskriminavimo pro, e, principas. E, Galbūt kai kurias e, savokas reikėtų patikslinti. Štai tokia mano pozicija ir aišku, mes dar turėsime progos e, nekartą padiskutuoti parlamente ir konkrečiai šiame komitete. Aš asmeniškai esu nusiteikusi optimistiškai ir tikiuosi, kad galų gale, kaip ir Berekas bei komisija, rasime bendrą išeities tašką šiame komisijos uh, pasiūlyme. Bet, kokiame, bet kokiu atveju, e, kaip matote, jau buvo užduota visa eilė klausimų prelegentams ir esu e, įsitikinusi, kad jie tikrai puikiai juos atsakys. Yeah, any, any of you you like to intervene? I mean, there was. Ar, ar kažkas iš jūsų norėtumėte pasakyti? Pone Trautman uždavė o, tam tikrų klausimų ir regionų komitetas taip pat. Manau, kad buvo tokių klausimų, kurie yra susijęs su e, geriausiomis pastangomis. E, bet kokią pramonę galima pasakyti, kad rū e, vystėsi pagal tokį principą ir šitas principas, geriausio jų pastangų principas galioja visur ir visada. Tam, kad gerai viskas funkcionuotų rinkos sąlygomis, reikia, kad vartotojas žinotų, kokia yra jam teikiamų paslaugų kokybė. Tai reglamento projektas kaip tik tais ir sustiprina prievalę e, nurodyti, kokios kokybės paslaugos yra teikiamos. Ir jeigu pramonėje pasireikš kažkokių tai neigiamų tendencijų, kokybė e, pamažės, tai tada reikės padaryti taip, kad būtų užtikrinamos bent jau minimalios, minimali paslaugų kokybė. Pavyzdžiui, Prancūzijoje į internetą nuolatos operatoriai investuoja, kadangi žmonės prašo vis didesnio greičio, uh, E, vis geresnių paslaugų, aišku, dinamika e, teigiama. Ir yra tam tikras mechanizmas, kurią numačiusi yra komisija visam tam suvaldyti. suvaldyti. Tačiau geriausių pastangų principas yra e, pagrindų pagrindas. Yra ir kitų dalykų, Dabar e, vietinėje rinkoje, sakykime, vidutiniškai, trūks, e, vidutiniškai internetas kainuoja 30 eurų. E, užtenka prirašyti nulį. Ir tada, aišku, jeigu mes tą padarysime, žmonės ekonomiškai bus nepajėgus internetą turėti. Toliau srautų valdymas. Čia vėlgi nei kažkokių tai saugiklių, nei baimių per didelių nereikėtų turėti, nes tai, kas yra siūloma, tai, kas sustiprina dabartinę dinamiką, leidžia e, galvoti, kad e, bent jau Prancūzijoje e, atsiras e, vis tobulesnis, vis geresnis interes, internetas su ketvirtaja G karta. Bet kokiu atveju rinka veikia gerai ir labai realus dalykas yra vartotojams keisti informaciją. Vartotojams labai svarbu turėti visą informaciją. Tai yra vienas iš e, pagrindinių principų. Yra laikomasi tokios nuomonės, kad prieiga prie interneto turėtų būti atvira. Kaina neturėtų būti per didelė. Skaidrumas turėtų būti. Ir e, tuo požiūriu yra kuriama pakankamai stipri teisinė bazė. Dar mums buvo pasakyta, kad e, turėsime pasirinkimą tarp valdomų paslaugų ir tarp interneto prislaugo, e, prieigos. Niekas negalėjo negali įsivaizduoti, kad internetas veiks atskirai nuo telefono. E, ta prasme, kad neturėtų būti kažkokios, kažkokios tai, kažkokio tai prioritizavimo. E, viskas turėtų veikti vienodai. Ar... Si vous permettez, je vais poursuivre en français. Euh... Jums leidus aš irgi pratęsiu prancūziškai. Norėčiau tarti porą trejate žodžių, atsakydamas išduotus klausimus. Pirmiausia, dėl prioritetų. Ar nereikėtų prioritetų laikyti tų geriausių pastangų paslaugų. Ir manau, kad tai galbūt būtų ko gero ekonominė klaida greičiausiai. IPTV ir e, atviro interneto paslauga, pavyzdžiui. Jeigu žmonės, pavyzdžiui, namie televizoriaus nežiūri, tai tuomet prieigos pajėgumas visas gali būti panaudotas prieigai prie interneto. Kai veikia IPTV televizija, tai tuomet interneto pajėgumas yra mažesnis. Bet tai nereiškia, kad nėra galimybės turėti prieigą prie interneto. E, jeigu, ne, jeigu neišeina pateikti abiejų paslaugų interneto ir televizijos, tai tuomet siūloma paslauga be televizijos jeigu reikėtų nuolatos užtikrinti internetui paskirti visą e, siūlomą pajėgumą, tai tuomet e, nebūtų reikiamų pasirinkimo. Kolega Lotrelė apie tai kalbėjo, egzistuoja ekonominė politika ir prie, turimų priemonių efektyvumas. Tad reikia E, numatant apibrėžimus ir patikslinimus elgtis labai atsargiai. Jūs dar turėsite geriau apibrėžti, kas yra didžiausios dedamos pastangos ar geriausios pastangos, best effort reikėtų labai aiškiai apibrėžti tas visas savokas, kad tai būtų patogus klientams dalykams. Dar vienas dalykas, kur norėjau pasakyti, tai yra dinamikos valdymas ar dinamiškas valdymas ir būtinybė užkirsti kelią kamščiams. Mums būtinai reikia, kad e, numatant tinklo valdymo mechanizmus, kurie yra leistini ir turi tokie būti, teisės aktai turi numatyti tą galimybę, būtent reikia turėti pajėgumus, kurie padėtų valdyti kamščius. Ir reikia užkirsti kelią, kad tų kamščių nebūtų, o ne šokti juos valdyti tada, kai jau atsirado kamščių. Tai yra tiesiog srautų valdymo klausimas. Tai galėtų padėti e, sulaukti geriausių investicijų, taip yra užtikrinamos geriausios sąnaudos, taip yra gaunama daugiausia naudos. Tiek norėjau pasakyti ir norėjau priminti, kad kaip ir kiekvienas operatorius mes taip pat siekiame, kad e, pateiktume geriausią savo paslaugų kokybę, kad puikiai veiktų internetų ryšys, kurį teikiame klientams, nes norime, kad internetas liktų atviras, nes jis yra labai naudingas visiems mūsų klientams. Dėkuoju. Thank you. In Deutsch äh, jetzt weiterzumachen. Ähm. Dėkoju. Aš vokiškai atsakysiu. Buvo paminėta daug dalykų. Pone Trotman kalbėjo apie skaidrumo klausimą. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Esame tos nuomonės dėka, to nepakanka. Reguliavimo institucijos uh, turi suvaidinti joms tenkantį svarbų vaidmenį, kadangi jos gali atlikti palyginimus tarp įvairių paslaugų kokybės. O vartotojai šiaip yra sunku žinoti, kokios iškyla problemos, jeigu jis apskritai žino, kad problemų yra. Paslaugos teikėjai, tinklas, tinklo pajėgumas – Visą tai yra tie klausimai, kurių eilinis pilietis veikimo gali nežinoti. Tad iš tikrųjų labai sunku būtų sekti, kas kaip vystosi. Tai skaidrumas irgi turi tam tikras savo ribas. Tačiau tai nėra problemos sprendimas. Dar vienas dalykas, kurį taip pat minėjo ponė Trotman. Tai yra santykis tarp valdymo paslaugų ir atviro interneto. Čia turėtume paminėti tris infrastruktūras. Dalis yra skirta e, valdomoms paslaugoms, o kita dalis yra skiriama atviram internetui. Tas konfliktas yra vidinis šiam klausimui ir mes manome, kad komisijai pateikus savo siūlymą, tai turėtų būti patikslinta tame siūlyme nes recurrent and continuous impairment yra tas dalykas, kuris nėra apibrieštas reglamente. Dėl to rekomenduotume šią teksto dalį išbraukti. Pritarėme e, tam, ką sakė e, kolega iš regi komiteto. Jeigu kalbėtume apie specializuotas paslaugas, kurios papildomai kainuoja įmonėms, jos turi mokėti brangiau už telekomunikacijų paslaugas, tad sunku būtų sužinoti, kokių pagundų gali kilti telekomunikacijų paslaugų teikėjams kai kurių paslaugų nebesiūlyti. Be abejo, specializuotos tarnybos arba valdomos paslaugos gali egzistuoti, tačiau norėčiau grįžti prie Europos komisijos požiūrio šioje srityje. Skaitydami komisijos siūlymą, susitarime tokį įspūdį, kad Europos komisija pabrėžia nulatos tą būtinybę teikti specializuotas paslaugas ar galimybę tokias paslaugas teikti. Tačiau paskui kalbama apie būtinybę užtikrinti prieigą prie atviro interneto. Na ir galiausiai turėtų būti galimybė numatyta teikti specializuotas paslaugas. Tai jau egzistuoja daugeliu atveju. Manau, kad ko gero tą aspektą labiausiai norėjo Europos komisija pabrėžti savo siūlyme. Na ir paskutinis dalykas, reaguojant į tai, ką sakė ponia Del Castillo. Manau, kad tas e, palyginimas su e, kelių eismu yra labai vykęs. Tačiau reikėtų patikslinti šį beitą, kas susijęs su žiniasklaida. Pirmiausia, internetas yra mums visiems puikiai komunikavimo platforma. Ji leidžia piliečiams, asmenims gauti informaciją, persiųsti informaciją. Ir keistis nuomonėmis. Dėl to mes manome, kad nediskriminavimo principas ir tai ypatingai svarbu turi būti įgyvendintas. Nes nediskriminavimo principo vien, nors jis yra labai svarbus, jo vien tik to nepakanka. Žiniasklaidos reguliavimo aktuose yra paminėtas požiūris, kur yra pasakyta, kad būtina užkirsti kelią jau nuo pat pradžių galimiems pavojams, nes labai sunku yra ištaisyti tas klaidas, kai jų jau nutinka praktikoje. Tad grįžtu prie jūsų pavyzdžių prie vairuotojo. Egzistuoja tam tikros taisyklės, pagal kurias vairuotojas negalės pargriauti pėšių, juk yra kelio ženklai, yra greitį ribojantį ženklai, šviesoforai ir panašiai. Na, nesakau, kad reikia tokių pataisyklių internetui. Ar kelių eismo taisyklės taikė internetui? Ne, aš taip nesakau. Tiesiog turimos taisyklės turi būti tokios, kad leistų mums reaguoti nedelsiant. Dėkui. Ačiū. Išklausiusi to, ką pasakėte, norėčiau sureaguoti. Internetas yra komunikavimo platforma, e, kuri padeda vystyti komunikavimą, leidžia prieiti prie informacijos. Tai yra pasaulinio masto priemonė, tačiau internetas turėtų padėti užtikrinti geresnį įmonių valdymą Internetas taip pat e, tarnauja tam, kad vyktų pirkimo ir pardavimo sandoriai. Jis taip pat yra naudingas vyriausybėms, internetas yra taip pat labai puikiai komunikavimo priemonė. Tad būtina, kad ši priemonė veiktų sklandžiai. Reikia į daugelį dalykų žvelgti nebūtinai per interneto prizmę. Internetas yra labai svarbi priemonė ekonomikos dinamikai paskatinti. Jo potencialas ekonomikos augimo srityje yra didžiulis. Ekonomikos konkurenciniai pajėgumai yra labai smarkiai paliesti, kadangi turime turėti bendrą viziją. Jeigu į situaciją žvelgsime tik iš komunikacijos požiūrio taškų, susidursime su daug problemų. Ir manau, būtent dėl to reikia dėti visas pastangas tam, kad būtų pabrėžiamas interneto įtraukiamasis pobūdis. Reikia turėti reikiamas priemonės, kaip labai teisingai paminėjo Eri atstovas. Ir, na, galiausiai egzistuoja visa eilė procedūrų ir taisyklių, kurios leidžia patikrinti, ar susidurime su diskriminavimo atvejais ar ne. Visą tai be abejo gali būti tobulintina. Tačiau svarbiausia yra turėti integravimo, o ne atmetimo viziją. Tam, kad būtų galima užtikrinti, jog visi turės prieigą prie interneto. Ačiū. To nevalia užmiršti. Ačiū, o dabar. Buvo dar paklausta dėl 19 klausimo. Ką, e, kadangi Kaip e, diskutuosime dėl to, e, dėl tų prieigos produktų, e, e, apie tai diskutuosime, dabar reikėtų eiti prie antro panelio. Čia su, sukūrėme, e, sudėjome tris panelius, į tai įeina komisijos e, pasiūlymas, e, vieningas leidimas, e, tam, kad būtų galima veikti visose valstybėse narėse, e, prieigos produktai ir Europos reguliavimo institucija. Pirmiausia, turėtumėm e, išklausyti pono Kanelios. Tada bus kalbės ponas Gambardela, e, etno e, vadovas ir kalbės taip pat ponas Whitchurch. Jis yra British telekomas, telekomo vicepirmininkas. Pradėsime nuo pono Berik. ERI. Panas Kanelas. Mes ar turi mm, pranešėja, gerbiami parlamentarai, aš kalbėsiu Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos EERI e arba BEREK vardu. Kaip žinote, BEREK labai remia tikslinį harmonizavimą, suvienodinimą ir mes aktyviai mm, ir nuosekliai siekiame reguliuojamojo požiūrio visoje Europos Sąjungoje nuo pat BEREK reglamento patvirtinimo 2009 metais. Esu tikras daugelis iš jūsų esate susipažinę su mūsų pareiškimus rugsėjo 16 dienos bei mūsų pozicija patvirtinta e, spalio 17 dieną šiais metais. Mes ten labai aiškiai išsakėme, kad pritarėme politikos tikslams, kuriais paremtas visas paketas dėl sujungto žemino, kad būtų bendra rinka telekomunikacijų srityje ir kad būtų sukurtos optimalios sąlygos didesniems investicijoms į tai, kas yra svarbu Europos e, vartotojams ir bendrai Europos ekonomikai. Savo pasisakymą pasisakymę aš trumpai pakalbėsiu apie šiuos tris klausimus, kuriuos turime aptarti šioje diskusijų sesijoje. Tai yra bendra es leidimų uždavimo procesą, prieigos produktus bei teismasis priemonės bei BEREK visą valdymą. BEREK bendrai savo poziciją spalio 17 dieną išreiškė savo paramą tam, kad būtų um, pašalintos kliūtis teikti paslaugas per sieną visoje Europos Sąjungoje. Um, mūsų nepriklausoma um, institucija pareiškė įsitikinusi, jog tai galima pasiekti pasitelkus paprastesnį požiūrį tiek, kad būtų galima uh, garantuoti užtikrinti prognozuojamumą ir teisinį tikrumą. Ir mes norime sutelkti, sutelkti dėmesį į suvienodintą leidimų uždavimo procedūrą, pasirėmant berek ankstesnių darbų. Ir mes galvojame, kad vienas bendras leidimų išdavimas būtų tikama pusiausvyrą tarp um, gan lengvų, švelnių leidimų uždavimo sistemų, kuomet lengva naujiems dalyviams patekti į rinką ir kita vertus um, tokio poreikio e, užtikrinti gerą rinkos priežiūrą ir valdymą, monitoringą. Mes galvojame, kad pateiktas pasiūlymas tikrai atitinka e, tam, ką ir įtrė masto savo pasiūlyme. Mes galvojame, kad reikia e, detalių leidimo išdavimo procedūrų ir vienos bendros leidimo formos. Berė galėtų pateikti savo pasiūlymą 2000. 2013 metais, kad būtų galima padėti teisėkuros procesui sparčiai judėti į priekį. Kalbant apie e, prieigos produktus ir teismosius produ, e, e, teisomasis priemonės, Berek irgi išsakė savo požiūrį, kad reikėtų teismųjų priemonių konkrečiai dėl didmininės prieigos ir, ir visas techninės specifikacijas mes pateikime taip pat. Berek galvoja, kad tinkamiausių teisomųjų priemonių parinkimas turėtų atitikti realia, realius skirtumus tinklo technologijų poreikių srityje visoje Europoje. Reikia atsižvelgti į tai, kad um, viskas nuolat labai sparčiai kinta. Todėl mes labai sveikiname įtrė um, e projekte uh, padarytą pasirinkimą. Berek taip pat siūlytų uh, plėsti reguliuojamos pažangiosios praktikos plėtimą dėl um, priegos produktų. Ir Berek galvoja, kad uh, tai būtų sureaguota ir į operatorių, ir į verslo klientų poreikius. Ir techninis indėlis tikrai būtų nuolat priderinamas, adaptuojamas koreguojamas pagal pasikeitimus rinkoje. Kalbant dabar apie patį Berek, reikia pasakyti, kad mes galvojame, jog visa Berek konstitucinė sandara buvo tikrai labai kruopšiai apgalvota tam, kad jis būtų nepriklausomas veiklos požiūrių ir bet kokie pasikeitimai, siekiant pagerinti jo veikimą, turėtų būti vertinami labai atsargiai, atsižvelgiant į tai, um, ką Europos parlamentas pasakė savo galutinėje ataskaitoje dėl Berek. Mes labai sveikiname įtrė pranešime pateiktą pasiūlymą, kad reikėtų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 suderintų nuostatų, kad būtų galima berek darbą pagerinti, kad jis geriau įvykdytų savo funkcijas. Ir aišku, labai svarbu galvoti apie supaprastintą notifikavimo, pranešimų procedūrą. E, Naturalu, kad e, norint, jog ši procedūra slandžiai e, vyktų, labai svarbu, kad visos teisinės nuostatos, kam, kurios priskirtų leidimo išdavimo įgaliojimus kam. Ir aš turiu pasakyti, šiandien dėje kol kas dar mes neturime geros situacijos visoje Europoje ES. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad beveik yra įsipareigojęs dirbti glaudžiai su visomis institucijomis, kad būtų galima tokį turėti reglamento pasiūlymą, kad jis būtų tinkamas ilgalaikių tikslų pasiekimui, bet nepakenktų ir Europos reguliaciniai baziai dirbti dabar. Ačiū. Muchas eh, gracias, eh, Mr. Labai ačiū ponui Kanelos. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gambardėlą, kuris yra eto valdybos pirmininkas. Okay. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Marija Sartori, ponė pranešėjai Pilar del Castillo, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai ačiū, kad suteikite galimybę išreikšti mūsų nuomonę šiuose labai savalaikiuose klausimuose. Europos parlamentas yra Europos piliečių atstovavimo institucija. Tuo būdu tai yra ir mūsų atstovavimo institucija. E, tos diskusijos, kur vyksta Europos parlamente, yra ypatingos vertės. Mm, mes turime galimybę išreikšti savo nuomonę ir jau išgirdome nuomonių apie tai, kokias teisės Europos Sąjunga turėtų plėtoti kaip turėtų veikti teisinė bazė, kad telekomunikacijų sektorius pradėtų naują augimo fazę, kad baigtųsi tas sektoriaus nuosmukis. Aš manau, kad tai, ką Jūs pasakėte, yra labai aišku. Mums reikia mažiau e, taisyklių, daugiau E, prognozuojamumo, ir čia sutarėme su ponu e, direktoriumi Berek vadovu, vartotojams ir verslui reikia geresnio interneto ir paslaugų teikimo. Tai turi būti tie principai, kuriais turėtų remtis bet kokie nauji teisės aktai. Mūsų, e, mums labai svarbu yra bendra konkurencija. Mums reikia adaptuoti polika, mūsų politikas prie rinkos, prie besikeičiančios situacijos. Nes situacija nebe tokia, kaip prieš 15 ar 50 metų. Mums reikia pritaikyti taisyklės prie egzistuojančios situacijos. Tos taisyklės turi būti tokios, kad būtų galima atsižvelgti naujus iššūkius. Kai kurie pasaulio regionai greičiau tai padarė. Susikūrė tokias taisyklės, kurios padeda ir vartotojams, ir verslui. Mes turime turėti irgi tokius tikslus išsikėlę. Mes turime veikti konstruktyviai, kad galėtų įvykti sklandus teisėkuros procesas su Europos parlamentu, taryba ir komisija. Esu įsitikinęs, kad teisėkuros diskusijos šiame parlamente gali visiems būti labai naudingos ir pirmiausia, jos turės būti naudingos ES piliečiams, bus galima pasiekti skaitmeninės darbo tvarkės tikslus. Europos Komisijos siūlymas ir yra nukreiptas būtent šią linkmę, ypač dėl dažnių spektro politikos. Vertiname pranešėjų pastangas, ypač ponios Piladar Kastilio pastangas, nes aš jau sakiau, kad mums yra labai svarbu sumažinti netikrumą ir sumažinti e, administracinę naštą. Mes sakome, kad Europa turi laikytis plataus užmojo požiūrio, platesnio, dar platesnio užmojo, e, nes mes jau atsiliekame nuo kai kurių regionų. Tai reguliavimas turėtų būti matomas kaip augimo skatinimo priemonė. Teisėkūros proceso dalyviai gali daug ką pakeisti, nes priimtas šis paketas gali paskatinti investicijų augimą, o tai yra būtina, kad ekonomika atsigautų. Tad raginame Europos parlamentą ir tarybą laikytis teisingo požiūrio, pasirinkti taip, kad būtų paskatintos investicijos, kad būtų kūrima draugiška aplinka. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie mano supratimu yra labai svarbus, žvelgiant į ateitį greitas prisijungimas prie interneto yra labai svarbus dalykas. Apie tai jau buvo kalbėta šiandien. Tai paskatins skaitmeninės ekonomikos plėtrą. E, plėtosis išmaniai tinklai, nuotolinė kompiuterija ir, ir panašus dalykai. Europa dabar tose srityse šiek tiek atsilieka. Būtina atsižvelgti į konsultavimo grupės sudarytus darbus E, būtina, kad būtų investuojama daugiau į telekomunikacijų sektorių, į telekomunikacijos paslaugas. Jos siekia 2 procentus per praėjusius keletą metų. E, rinka telekomunikacijų auga per metus 2, augo 2 procentus per metus. Europos Sąjungos e, rinkoje padidėjo konkurencija. Ir ne tik tarp daugia tinklių operatorių, bet taip pat e, tai konkurencija padidėjo ir taip interneto kompanijų. Mūsų sektoriaus reguliavimas nebėra pritaikytas prie naujos situacijos rinkoje. Mums reikia aiškios darbo atvarkės tam, kad būtų galima atsižvelgti į tas investicijas, kurių prireiks e, naujai interneto kartai plėtoti. Svarbu nesupainioti svarbių dalykų, mums reikia įsitikinti, kad Reguliavimas bus ta priemonė, kuri padės judėti teisingą kryptim, kad būtina, kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga, kad vartotojai galėtų turėti prieigą prie interneto paslaugų ir televizijos, jie turi teisę turėti ir vieną ir kitą. Tačiau mes manome ir toliau, kad trūksta e, šio beito dabartinėme komisijos pasiūlyme. Mes turėtume nepalikti Europos vartotojų be jokių teisių, kai E, reikia pasirinkti paieškos motoro, kai tenka rinktis paslaugas, kurios teikiamos per internetą. Aiškiai nustatytos taisyklės telekomunikacijų sektoriuje, tokios kaip skaidrumas, atvirumas, nediskriminavimas, perkeliamumas ir e, visai lė kitų taisyklių turi būti sėkmingai taikomos. E, ir jos yra būtinos šioje rinkoje. Tai padės vartotojams pirmiausia ir padės mums užtikrinti, kad ekonominiai subjektai rungtiniauja, konkuruoja, esant nusatytoms aiškioms sąžininkoms taisyklėms. Būtina turėti tam tikras e, institucinės taisyklės, būtina, kad bendradarbiautų Europos komisija ir EERI. E, būtina taip pat remtis atskaitomumo principų ir skaidrumo principą. Europos komisija, EERI e ir kitos atsakingos struktūros gali šiek tiek užtrukti dirbdamos, jos gali per daug užtrukti, o tai kuria teisinį nesaugumą. O mes žinome, kad to teisinio nesaugumo mums reikia mažiausiai. Ilgą laiką Europa e, kovojo su rinkos iškraipimu. Tiesiog pasistengime išvengti šios rizikos šį kartą. Ir apibendrinamas, norėčiau pasakyti štai ką, labai vertiname tą mintį numatyti bendras taisyklės telekomunikacijų sektoriui, tačiau pasinaudokime šią brogą ir tam, kad visi bendradarbiaudami galėtume parengti konkrečias taisyklės, kad investicijos prasidėtų jau dabar, tuo lemtingu momentu į tą svarbų mūsų visiems sektorių. Nebegaiškime laiko. Dėkoju uždėmesi. Uh, please, uh, Mr. Whitchurch. Uh. Prašom, ponia Whitchurch, dabar žodis jums. Thank you, um, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, gerbimi įtrė komiteto nariai. Labadiena visiems. Suprantu, kad pasiūlymai dėl prieigos produktų galbūt ne taip dažnai patenka į žiniasklaidos pirmosius puslapius, kaip roamingas, pavyzdžiui, ar tinklo neutralumas. Ir mes kalbame, kad jie irgi yra svarbus. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl BT pasisako už tas priemonės, kurias siūlo komisija. Įžangai. BT aptarnauja klientus visame pasaulyje per 170 valstybių. Mes labai daug investuojame, nors laikai yra sudėtingi. Kelis milijardus investavome į šviesolaidžio tinklų išplėtimą Junktinėje karalystėje. Mes taip pat siekėme taisyklių konvergencijos. Mes, pavyzdžiui, galvojame apie sporto teises, tinklo, turinio pateikimą per mūsų tinklą ir BT. Bet Mm, teikia paslaugas stambiausiam verslui mm, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Man atrodo, kad tai yra itin svarbu komisijos pasiūlyme dėl prieigos. Apie kokius klientus mes kalbame, kai kalbame apie tai, kad teikiame paslaugas ir už valstybių ribų. Uh, Visų pirma, tai būtų stambios tarptautinės kompanijos, kurios dirba įvairiose valstybėse ir turi labai sudėtingų poreikių. Aš nežinau, turbūt niekas neturi žiūronų ir negali žiūrėti šios skaidrės, tačiau čia bandžiau pavaizduoti, kaip, kokios sudėtinga yra klientūra, stambus klientai. Uh, Mm, reikia tikrai patikimo ryšio ir todėl kai kurie e, standartai dėl produktų pritaikytų prie kliento prieigos ne visuomet yra pakankami, vien, mum, e, mum reikia didesnių standartų. Ir apie 40 procentų e, darbo vietų mes sukūrėme, 20 procentų apyvartos gauname būtent iš šio sektoriaus. Ir nauda yra didžiulė, jeigu bus e, paslaugos teikiamos vieno paneuropinio tiekėjo. E, pusėje apklausų yra sakoma, kad tai nėra praktiškai lengvai gyvendinamas sprendimas. Kodėl? Todėl, kad iš dalies e, prieigos produktai yra labai įvairūs šiuo metu Europoje. Štai čia matote, kaip skiriasi skirtingi produktai, skirtingos specifikacijos, skirtinga reguliuojanti bazė. Aš su, suprantu, kad komisija yra kritikuojama kai kur, kad ne, ne visuomet pateikia pakankamai įrodymų, kokie, koks problemų masas, bet čia, man atrodo, įrodymų yra sočiai. Štai matome Mm, kad yra tas nenuseklumas, kad paslaugų kokybė dėl to nukenčia, išauga mokesčiai, kaina mm, visoje grandinėje ir, ir operatoriams, ir, ir klientams, galutiniams vartotojams didesnės kainos. Taigi labai svarbu galvoti apie tuos pasiūlymus dėl leidimų supaprastinimo, bet mes galvojame, kad tai nėra dar pagrindinė kliūtis patekti į šią rinką. Mes galvojame visų pirma, tai yra prieigos reguliavimas, tai yra ekonominė bazė ir čia mums visų pirma reikia, kad e, prieigos produktai būtų pritaikyti e, poreikiams. Komisija kalba apie antrą, trečią tipą plus Mm, Ethernet prieiga, didmeniniai prieigai, kas yra apibūdinta komisijos. Aišku, reikia reguliuojamosios bazės saugiklių, kad būtų visas skaidrumas, nediskriminavimas užtikrintas ir taip toliau. Aišku, tai viskas turi būti tinkamai teisės aktų sureguliuota. Ir tas skirtingumas ar valstybių narių yra problema. Mes vertiname BEREK pastangas, parlamento komisijos pastangas užtikrinti suvienodinimą taisyklių. Vis tik tai mes turime 20 28 nacionalinės reguliavimo institucijas, 28 fragmentuotas rinkas. Taigi mes norėtumėm nuseklumo judėjimo tą linkme. Reikėtų taip pat paminėti, kad kuomet teiki paslaugas pan-europinių lygmenių, neįmanoma užsitikrinti masto ekonomijos e, per fizinio, fizinės prieigos dėgymą visur. Tai aišku, reikia galvoti ir apie e, kitus prieigos produktus pa, Toliau galvojant apie virtualius um, produktus, ką ir komisija paminėjus yra, būtent dėl to, kad fizinė prieiga ne visuomet yra priimtinas variantas, labai svarbu galvoti apie virtualius produktus. Tai yra būtina sąlyga. Mes suprantame, kodėl Berek ir kiti pasisakytų prieš, e, sakydami, kad tikrai mm, turite prioritetą teikti jiems, o ne fiziniams produktams, bet mes galvojame, kad reguliuotojai turėtų pažiūrėti, pasižiūrėti, kokia yra situacija su virtualiais prieigos produktais ir pagalvoti, kad iš tikrųjų gal tikrai verta um, plačiau juos dėkti. Taip bendrinant, mes remiame visą tai, ką siūlo komisija, ypač dėl Ethernet ir nuomojamų linijų, bet mes galvojame, kad galima tuos pasiūlymus dar tobulinti, nebūtinai juos siaurinti. Ir mes galvome, kad parlamentas tikrai turėtų akcentuoti tai, kad būtina imtis veiksmų um, per kitą teisinės bazės peržiūros uh, etapą. Iš esmės, jeigu galėtumėm pagerinti paslaugas paneuropiniam verslui, tai tikrai mes pagerintumėm ir našumą, ir ekonomikos augimą, sustiprintumėm ir um, pagal uh, bendrus paskaičiavimus ekonominio nauda galėtų būti apie 15 milijardų milijardų eurų kasmet. Tai yra tik tai apitikriai paskaičiavimai, bet jau galima sudaryti įspūdį, kiek būtų galima ekonominės naudos pasiekti. Tad mes galvojame, kad pastangos šioje srityje tikrai apsimokėtų. Ačiū. Dabar klausimai, kuriuos uždavinėti pradės regionų komiteto atstovai. Katrin, prašau. Ačiū, Pilar. Dėl vieningo leidimo kalbėsiu trumpai, kadangi e, konsultuodamasi negavau paramos iš nieko, kas mm, e, niekas nepritarė tokiam. E, Visi pritarė. Euh, euh, Taigi visi euh, pritarė, kad vieningi leidimai yra reikalingi ir pasisakė už harmonizavimo būtinybę šioje srityje. Kai dėl harmonizuotos prieigos galiu pasakyti, kad kai kuriais atvejais tas leidimas yra vienintelė galimybė praktiškai, tačiau man atrodo, kad čia mes kalbame ir apie kai kuriuos retes, rečiau pasitaikančius atvejus. Nesuprantu, kodėl komisija pasirinko šią priemonę padaryti tokią, kuri yra vartojama sistemingai. Ir Man atrodo, kad galbūt jau tą priemonę, tuo vaistu, jeigu taip galima sakyti, naudotųsi Europos komisija jau dabar. Kodėl tiek daug dėmesio reikėtų skirti tam, kad būtų nacionalinių reguliuotų veikimo laisvė apribota? Tai būtų neteisingas signalas, kurį pasiūstume. Tai būtų netinkamas signalas investuotojams taip pat. Kai dėl EERI, dėl BEREK, dirbau kartu su kolega Sedu prie E, pranešimo, dėl kurio buvo jau balsuota plenarnėme posėdėje, tai labai subalansuotas, labai geras pranešimas ir manau, kad kalbant apie valdyseną, ji, turi būti, ji gali būti pagerinta. Pritariu pranešėjos nuomoniai, Pilarda Kastijos nuomoniai. E, pirmininkas turi būti renkamas iš narių, galima pagalvoti, kiek, kokio ilgio turėtų būti kadencija. E, buvo minėta galimybė, kad e, tas asmuo būtų iš Koneks generalinio direktorato. Mano supratimu, tai nėra pats primtiniausias siūlymas, nes mes siekiame sustiprinti EERI e nepriklausomybę nacionalinių reguliuotojų atžvilgių ir ES institucijų atžvilgių. Tad manau, kad Europos parlamentas diskusijose siekė tam tikro sprendimo, kuris, man atrodo, yra labiau tinkamas. Ir norėčiau išgirsti mūsų prelegentų nuomonę apie tai, ką jie mano šiuo klausimu. E, e, Gerbiami kolegos, ar būtų daugiau klausimų? Jeigu ne, tai tuomet suteiksime žodį kitiems kad jie klaustų. Aš taip pat norėčiau šį beitą pridurti. Dėl komisijos siūlymų girdėjau šį beitą kitokio, lyginant su tuo, ką sakė ponia Trotman. Dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ji minėjo, šio siūlymo tikslas yra išsaugoti EERI nepriklausomybę nepriklausomybė lyginant valstybių narių atžvilgių ir taip pat nepriklausomybė turi būti užtikrinta ir ES institucijų atžvilgių, nepriklausomybė nuo komisijos konkrečiai. Dėl to aš pasiūliau tam tikrų minčių, kurie galėtų padėti EERI geriau dirbti. Aš taip pat siekiau, kad nacionaliniai reguliuotojai turėtų didesnę kompetenciją, kad e, jie visi galėtų dalyvauti šiame sprendimo prieimimo procese arba sprendimo procese, kurios priims EERI, nes atskirose valstybėse narėse reguliuotojų e, kompetencija nėra vienoda, iš čia atsiranda tam tikra asimetrija. Na, o kad dėl, kai dėl prieigos prie interneto. Man yra nutikę taip, kaip štai čia dabar minėjo ponė Trotman. Sutikau daug žmonių, organizacijų pačių, pačių vairiausio pobūdžio, kurios domėjosi šiuo teisės aktu. Tos organizacijos komisijos siūlymą vertinu labai kritiškai ir tai dėl dviejų priežasčių. Tos organizacijos kaltino komisiją teikiant prioritetą produktams, kurie neatspindi daugumos nacionalinių rinkų poreikių. Kritiškai buvo vertinama ir tai, kad tai buvo ta iniciatyva, kuri nebuvo pakankamai plataus užmojo, nebuvo diskutuota pakankamai ilgai apie tą iniciatyvą, tokia jinai buvo nepakankamai pribrendusi, nes nebuvo viešų konsultacijų, gerai struktūruotų konsultacijų, nebuvo išklausyta visų suinteresuotų subjektų nuomonės. Aš turiu viso labo tik siūlymą. Siūlymą išbraukti tam tikrus straipsnius ar nuostatas susijusius su nuorodomis į prieigą prie interneto. Aš manau, kad reikėtų taip pat išsiaiškinti, kaip užtikrinti lygybę tarp pasiūlos ir paklausos ir ar nebūtų galima įdėti kažkokių pastangų, kad prieigos priemonėmis būtų aktyviau naudojamasi. Peržiūrint pagrindų direktyvą, e, elektroninių ryšių priemonių. Aš maniau, kad reikia reikalauti, jog būtų numatyta peržiūros data. Aš siūliau Liepos mėnesį 2016 metų. Ir sakiau, kad tuo met reikėtų visą tą klausimą e, išnagrinėti iš naujo, atlikti peržiūrą. Aš išklausiau British Telecom atstovas. Suprantu jo logiką business to business iniciatyva, verslas verslo iniciatyva, ar prieigos priemonių naudojimas turi vykti sklandžiai. Tiesiog pastebėjau, kad priklausomai nuo to, su kuo diskutuojate, vieni laikosi pozityvaus požiūrio ir jie prašė, kad reikėtų įtraukti tam tikrarus būdus tai laisvai prieigai užtikrinti. Kiekvienas tą klausimą, tą aspektą matė savaip. Kiekvienas turi savus metodus, kurių ketina laikytis. Tokios priemonės gal labiau atspindi vienos ar kitos šalies, vieno ar kitos sektoriaus įpročius. Tačiau atsitinka taip, jeigu tokio principo būtų laikomasi, kad situacija tampa neaiški ir reikėtų esminės diskusijos tuo klausimu, nes to neiškumo lieka per nelik daug, nes visi žvelgia į situaciją per savo suvokimo prizmę ir neaišku, kokia būtų ateities perspektyva. Tad manau, kad būtų įdomu rasti tą tokią bendresnę visiems tinkančią viziją. Kol kas tų vizijų yra per nelik personalizuotų, per nelik pritemptų prie vieno ar kito sektoriaus suvokimo. Be abejo, parlamente apie tai bus diskutuojama O kodėl, pavyzdžiui, netidėjau šiek tiek to teksto, kad dar spėtų įvykti tolesnės diskusijos? Kad tada, kai bus peržiūrima pagrindų direktyva, galbūt būtų galima priimti naudingus sprendimus, tik tam galbūt reikėtų peržiūrėti tą datą, kada ta peržiūra galėtų vykti, ją atidėti šiek tiek. Vieningos prieigos principas yra būtinas įtvirtinti kol kas labai daug netvarkos dar šioje srityje. Kai kurios valstybės narės turi kai kurių papildomų reikalavimų, dėl kurių ši užduotis tampa nelengva. Nes šis reguliavimas turi tikslą įnešti daugiau efektyvumo. Aš pasiūliau supaprastinto leidimo tvarką. Tai padėtų numatyti tam tikras teisės veikti kaimininėse valstybėse ir tas supaprastintas leidimas turėtų būti panašus visur, jis turėtų užtikrinti efektyvesnį veikimą. Manau, kad komisija irgi turėjo panašų tikslą, bet to tikslo pasiekti buvo netaip lengva. Europos parlamentas, ko gero, turėtų pabandyti tą supaprastinimo darbą atlikti, nors suprantu, kokiu tikslu siekia komisija. Siekia Na, jūsų klausimai skambėjo ne taip, bet e, prelegentams, kreipius prelegentus, norėdama, kad jis sureaguotų ir į šiuos aspektus. Kai dėl manęs? Aš galiu pasakyti, kad esu labai patenkintas panios Trautman klausimu. Turbūt e, nereikėtų e, peržiūrėti berek pozicijos. E, mes norime, kad būtų formuliarai supaprastinti, kad būtų sistema supaprastintų ir taikome sistemą į Fig Broken Doctic. Netaisyk to, kas nesugedo. O dėl e, harmonizuotų Prieigos dokumentų berek pripažįsta, kad operatoriai turi turėti teisę e, užtikrinti prieigą prie e, aukštos kokybės produktų. Mes nesutinkame su tuo, kad turi būti taikomos e, stand, taikomi standartiniai sprendimai, turi būti kiekvieną kartą žiūrimi, kokie rinkos poreikiai, nes 28 kaiminiuose valstybėse šalyse e, struktūros, kitokios operatoriai, e, e kitokie, kitai, kitokiamis sąlygomis dirba, rinka kitokia. Ir e, kažkokių numatyti vaistų, kuri, kurių vienas tinka visoms lygoms gydyti net neįmanoma. Yra įvairių teisinių ir techninių priemonių kiekvienai problemai spręsti. Mes turime remtis gerą praktiką, o kalbant apie jūsų paskutinį klausimą susijusi su berek valdymu, tai norėtumėm pasakyti, kad mes siūlome, kad Berek būtų nepriklausomas subjektais ir su nacionaliniais e, reguliuotojais. Dėl to, ką jūs siūlote dėl vykdomojo direktoriaus Bereko, kad jisai būtų narių renkamas Tai yra labai įdomus pasiūlymas ir tikrai galiu patikinti, kad plenarinio posėdžio metu Budapešte kitą savaitę su kolegomis tai aptarsime. Ačiū. Dėkoju. Ar norėtų dar kas nors pakomentuoti? Čia du žmonės norėtų e, paklausti, tačiau čia kito panelio rėmuose. Tuoj baigsiu, sako pirmininkė. E, gal šiek tiek e, lankstumo numatyti, numatykime, nes yra klausimo, klausimų dabar visai lė iš parlamento. E, jums duosiu, suteiksiu žodį, tačiau mes turime palaukti, kol nagrinėsime kitą panelį. Jeigu turėsime laiko, jeigu turėsime E, laiko aptarsime klausimų pabaigoje visus kylančius klausimus. Labai trumpai dėl prieigos dokumentų, o tada jau pereisime prie e, kitos darbo grupės. Atsiprašau, sako pirmininkė. Jūs jau buvote pradėjęs kalbėti, tad prateskite. Tik porą pastabų ir paskui kolegoms atiduosiu žodį. Tiesiog visų pirma, manau, kad tai yra svarbu ir pakartosiu tai, ką sakiau, kad mes tikrai pasiryžę dirbti konstruktyviai labai svarbu, kad yra toks dialogas tarp Europos komisijos, Europos parlamento. Uh, Ir jeigu yra galimų kompromisų, sprendimų, tai mes labai pozityviai vertiname. Bet akivaizdu tai, kas svarbu mums, tai tai, ką, ką aš pirmai sakiau, tai yra pastangos supaprastinti. Pilardė Kastyra tai sakė. Ir aišku, įvesdamas daugiau taisyklių nesupaprastinsi nieko. Uh, Tai yra svarbiausia. Ir galvojant, pavyzdžiui, dėl vieningo leidimo išdavimo, dėl prieigos produktų BEREK, reikia mažiau sudėtingumo, nes mūsų sistema yra pernelyg sudėtinga. Europos sistema yra pati sudėtingiausia sistema pasaulyje. Iš tikrųjų, labiausiai reguliuojamas e, esame regionas pasaulyje. Reikia sumažinti tą sudėtingumo lygį. Antras dalykas yra sumažinti tą neiškumo, netikrumo lygį. Pernelyg daug yra dar didžiulio netikrumo ir reikia tą mažinti, spręsti, tas yra mums labai svarbu. Ir tai labai svarbu ir reguliuotojams. Akivaizdu, kad yra tam tikrų sričių, pavyzdžiui, buvo labai svarbios rekomendacijos patvirtintos po dviejų metų dėl uh, vario kainų stabilumo ir uh, šviesolaidžio tinklo kainų. Dabar reikia, kad būtų tos rekomendacijos įgyvendintos būtų ir mes laukiame to iš reguliuotojų taip pat. Dabar trumpai pasisakys e, Vitori, o tada Scott Markus. Thank you very much for the possibility. Ačiū šią galimybę trumpai pakomentuoti e, dimininės prieigos e, produktus, berek ir vieningą leidimų uždavimą. E, man atrodo labai svarbu turėti omenyje, kad dabartinis reguliavimo visas modelis pagal tą Europinę bazę iš tikrųjų davė didžiausią naudą globaliai palyginant Europos vartotojams. Ir mes galvojame, kad tikrai yra ir investicijų aukštas lygis, kitose pasaulio kampeliuose galbūt. Uh, yra daugiau kapitalo išlaidų, bet ne didesnės investicijos į tinklus. Taigi kitur galbūt yra daugiau leidžiama kitiem dalykam, kitokiam subsidijom, bet ne į, pavyzdžiui, šviesolaidžius, nei tai, ką į žemę įkasam, nei e, kitas priemonės. Tai ir statistika, kurią pateikia, pavyzdžiui, ITU, um, EBPO, Europos komisija, nepriklausomas institucijos labai aiškiai tai rodo. Europos vartotojai gauna didesnę spartą, prieinamesnės kainas, daugiau pasirinkimo, novatarių novatoriškesnius pasiūlymus. Dėl to Europos namų ūkiai e, daug dažniau pasirenka plačiai juosti ryšį nei JAV, Kinijoje, Japonijoje, bent jau taip rodo ITU statistika. Todėl labai svarbu išlaikyti ir plėtoti mūsų reguliu, gerai veikiančią reguliuojančią bazę, nes tai paremta tikrai veikiančiais ekonomikos principais. Atsėjimas arba fizinė prieiga ekonominės tinklo perkrovos. Aišku, tai yra neatskiriama šio modelio dalis ir tai mūsų Europos sėkmės istorijos laidas, kodėl mes plačiajuostis taip e, veikia. Dėl to, kad tai yra svarbiausia, kad tai yra konkurencingumą, inovacijas skatinantis veiksnys ir taip pat veiksnys, kuris skatina alternatyvių operatorių investicijas į tinklus. Didmeninės prieigos produktai atvejai yra apžvelgti studijoje įtrės e komitetui, to pačią temą visai neseniai. Um, ta studija parengta rodo, kad jie neturi didelės, didelio poveikio investicijoms operatorių. Taigi mes labai remiame pasiūlymą, kurį pateikė pranešėja, kad reikia išbraukti 18 e, reglamento projekto straipsnį ir 38 um, e, punktą. Ir dar vienas dalykas, mes pritartumėm BT atstovui, mes galvojame, kad labai skubiai reikėtų siekti harmonizavimo, prioritetiškai siekiant būtent verslo verslo srityje, tai yra didmeninės prieigos produktų e, srityje, kur yra paneuropinis paslaugų teikimas verslui, nes mes galvojam, kad būtent čia bendra rinka galėtų paskanti daug daugiau ekonominės naudos, pastiprinant ekonominį našumą ir um, Europos kompanijų efektyvumą visų visose spektruose, uh, uh, visoje Europos Sąjungoje. Ir čia mes uh, siūlytumėm išlaikyti tai, kas yra pasiūlymo projekte apibūdinta kaip pasiūlymai 2 ir 3, tai yra nuomojamos linijos, tai yra labai svarbu, kad tai nėra atsiejimo ar fizinės prieigos produktų pakaitalai. Tai yra papildomi produktai, kurie yra reikalingi verslo naudotojų specifiniams poreikiams, administracijų specifiniams poreikiams. Labai trumpai dėl BEREK mes labai remiame stiprų, labai nepriklausomą BEREK Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, labai svarbu, kad visi galiojimai būtų aiškiai atskirti, kad būtų stabdžių atsvarų sistema naudojama ir e, labai svarbu, kad BEREK gerai veikia, taigi mes labai remiame ir pranešėjos pasiūlymą dėl BEREK įgaliojimų pusiausviros. Ir galiausiai dėl leidimų tvarkos mes labai remtumėm suvienodintą ar supaprasintą leidimų išdavimo tvarką, kurios reikia, kad būtų sumažinta biurokratija ir vėlgi mes pritartumėm pranešėjos siūlomams pakei, siūlomiems pakeitimams. Markus. Ačiū, panas Markus. Vokietijos mokslinio tyrimo instituto direktorius. Norėčiau trumpai dėl leidimų tarti žodį. Komisijos tyrimuose ir pasiūlyme aiškiai parodoma, kad yra mokėjimų prievolių skirtumai, kalbant apie leidimus ir visuotinę prieigą. Ir nereikėtų nepamiršti to diskusijose. Galbūt tai būtų galima ištaisyti daug lengviau nei komisija siūlo. Leidimų direktyva, prieigos direk... ir visuotinė tarptautinių paslaugų direktyva jau e, aptarė mokėjimus ir ten, kur visuotinės paslaugos egzistuoja, pažangiausia praktika yra bereko pripažįstama, kad mažiausi operatoriai neturėtų būti priversti prisidėti. Ir man atrodo, tai būtų galima išspręsti porą sakinių pakeis, pakeitus esamose direktyvose. Nereikėtų kažko iš esmės peržiūrėti, pertvarkyti. Tai gal tik tai tiek. Man atrodo, tik tai tiek galėčiau prisidėti prie labai konstruktyvių diskusijų. Uh, Dėkoju. O dabar galime keliauti prie kitos temos, o tai yra dažnių spektras. Pradėsime nuo Nikola Frank, jis yra Europos transliuotojų sąjungos vadovas. Prašom. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane šiandien čia pasisakyti. Norėčiau pasakyti, kad Europos transliuotojų sąjunga teikia viešasias paslaugas Europoje ir už jos ribų. Turime narių iš 56 šalių. E, kad būtų tinkamai tenkiamos dažnių paslaugos, kad jos būtų tinkamai numatytos reglamente, norėčiau priminti, kokį svarbų vaidmenį vaidina e, transliavimui dažniai. Viešojų paslaugų teikimas yra toks, kad mes turime pasiekti e, visus kampelius pasiektami vartotojus, naudotami pažangiausias platformas Vėliausiai paskutinės barometro statistikos duomenys rodo, kad 46 procentai ES piliečių žiūri internetinę televiziją ir turi antžeminės TV sistemas. 238 milijonai žmonių tokis, tokią televiziją žiūri. E, skaitmeniniai tinklai Europoje teikia daugiau kaip 200 kanalų ir šis nuolatos skaičius nuolatos auga. DDT platforma taip pat yra labai svarbus dalykas. Ir siekiant, kad kuo platesnis skaičius žmonių turėtų galimybę prieiga prie nacionalinių kanalų. Ta platforma yra būtina, 50 procentų kanalų yra nacionaliniai, visi kiti yra kitokie. E, tai iš čia išplaukia visai lė klausimų. Santykis tarp elektronikų elektroninių komunikacijų paketo 2009 metų ir elektroninių komunikacijų reglamento turi būti aiškiai nustatytas. Telekomo paketo principai turėtų išlikti galioti tokie, kaip yra, kai dėl spektro politikos yra aiškiai pasakyta, kad radio dažniai yra e, visuotinis gerbuvis, tai jie turi socialinę, ekonominę ir kultūrinę vertę. E, galėtume pasakyti, kad telekomo paketas ir radiotransliavimo pakete yra atsižvelgiama į bendro intereso e, e, dalykų, aspektus tokius kaip daugia kultūriškumas ir, ir panašus. Be to, turime dar keturis svarbius dalykus, kuriuos norėtume pastebėti. Pirmiausia, e, ypatingas dažnių vaidmuo radio ir televizijos transliacijai. Ta, ta vaidmenį tenka pripažinti. E, dažnių svarbą tenka pripažinti ir 17 konstituotoje dalyje būtų reikalinga padaryti tam tikrą pakeitimą. E, valstybės narės ir Europos parlamentas turi likti įsitraukę į e, sprendimų prieimimo procedūrą, kai dėl dažnių politikos e, harmonizuotą sistemą numatyti dažnių skirstimui yra politinis sprendimas ir čia turi savo žodį tarti teisės aktų leidėjai. Kai dėl pagrindų direktyvos dėl 8 ir 9 tos direktyvos straipsnių, juose galėtų būti paaiškinta plačiau, kas yra harmonizuota e, spektro politika. Reikėtų pasakyti, kad nebuvo primta jokių sprendimų e, harmonizuoti šiuos e, dalykus. Buvo kalbama tik apie 800 Hz dažnį. 700 MHz dažnis yra irgi aptartas. Tam reikalinga įgyvendinti tam tikras procedūras. Dešimtajame straipsnėje numatyti tam tikri kriterijai ir čia reikėtų atsižvelgti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms į tam tikrus dalykus. Mes žinome, kad nacionalinės institucijos turi atsižvelgti į dažnių naudojimą ir, ir dabartinį ir planuojamą ir turi numatyti, kad plačiai juostis rytis, ryšys būtų kuo plačiau panaudojamas. Tai yra ypatingos svarbos dalykas. Taip pat būtina atsižvelgti į rinkos poreikius. Pavyzdžiui, negali būti automatiškai nuspręsta, kad plačiau šiam ryšiui, reikia skirti kuo daugiau dažnių ir kad tai bus teisingas atsakymas į ekonominius iškilusius tam tikrus klausimus. Daugiau galbūt apsimokėtų teikti paslaugas tai pasitelkus fiksuotą ryšį ar um, bevėlį ryšį. Um, Kai dėl telefonų vėlgi 3G naudoti ar 4G vartoti, irgi čia turėtų būti rimti atitinkami sprendimai. Nacionaliniai reguliuotojai turėtų atsižvelgti į sąnaudas, kurias gali patirti dažnių naudotojai. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Tai yra nenauja, tačiau trukdžiai. Tai yra tie dalykai, apie kuriuos reikia kalbėti. Dažnių politika apima, kaip jau sakiau, politinius sprendimus, tačiau kita vertus, e, čia kyla visai lė techninių klaustukų, o techniniai klaustukai e, irgi kartais yra tokie svarbus, kad jų neišsprendus neišeina judėti pirmin. E, taip pat būtina spręsti problemą susijusią su vartotojais ir dažnių skirtimu, kai dėl trukdžių būtina irgi išsiaiškinti, kiek kainuoja trukdžių eliminavimas ir kiek tų trukdžių yra, kaip su jais kovoti turėtų spręsti nacionalinės reguliavimo institucijos. Telekomo paketo principai turėtų likti galioti, ten pripažįstama socialinė, ekonominė ir kultūrinė dažnių vertė. Būtina pripažinti dažnių svarbą radio ir televizijos transliacijai. Europos parlamentas turi ir toliau dalyvauti sprendimų priimimo procese būtina išsiaiškinti, e, kokios sąnaudos yra reikalingos ir kaip jas finansuoti. Ir galiausiai e, yra visai reikia kitų klausimų, dėl kurių teisės aktų ir pat turės dar tarti savo žodį. Ačiū. Eh, muchas gracias, eh, Nikola. Tenemos ahora a... Dėkojame poniai Nikola. Taip pat atvyko ponas Laudan. Jis yra Deutsche Telekom atstovas, dažnių politikos ir projektų vicepirmininkas. Labai ačiū už suteiktą galimybę išsakyti mūsų nuomonę dėl spektro politikos. Deutsche Telekom bendrai remia bendros rinkos direktyvą, jos projektą dėl spektro politikos. Labai svarbu judriai e, pramoniai mūsų klientams visiems ES vartotojams įveikti rinkos fragmentaciją ES tarp 28 valstybių narių, ypač kalbant apie licencijavimą, leidimo išdavimą. Nes fragmentacija trukdo investuoti į belaidžias infrastruktūras ir m, mm, palyginti su kitomis pasaulio rinkomis, pažiūrėjau, JAF ar kitur, mums yra sudėtinga dirbti kaip operatoriams. Ir šis pasiūlymas yra primažinti žingsnis link sprendimo. E, bus galima geriau su, visą suformuoti, sutvarkyti teisinę bazę. Ir spektro politika, aišku, galėtų būti dar platesnių užmojų, galėtų būti tikslesnės gairės konkrečiai valstybėms narėms. Tokie operatoriai kaip Deutsche Telekom, kurie veikia keliose, įvairiose Europos rinkose, susiduria su dėliais iššūkiais dėl to, kad ir aukcionų formatai, ir sprendimų priimimo procedūros yra skirtingas. Deutsche Telekom remia. Sp e, nediskriminuojama atvirą, e, skaidrų e, operatorių traktavimą, kad nebūtų diskriminuojami ir esami ir busimi operatoriai. E, investicijos gali būti tvarios tik tuo met, kuomet bus aiški garantuota politika. Aukcionai neturėtų būti naudojami netinkamai ir mokesčiai neturėtų būti mokami į priekį, kuomet operatoriai gali pasinaudoti spektrais Deutsche Telekoms remia įtrę pasiūlymą dėl licencijų trukmės, kad būtų, trukmė būtų ne mažiau kaip 30 metų, taip pat, kad būtų geresnės sąlygos spektro dažniais priekiauti ir juos išnuomoti, tuomet bus efektyviau panaudotas spektras. Technologijų ir paslaugų neutralumas taip pat yra mūsų remiamas, tačiau reikia taisyklių dėl technologinio lygio, kad konkrečiai spektro tam tikroms juostoms ir taip pat dėl galinio, galinės įrangos, dėl to, ką NRI turi tvirtinti, tai čia neturėtų būti jų sprendimas, tai turėtų būti verslo sprendimas. Dožė Telekom taip pat remia komisijos ketinimą palengvinti um, smulkių uh, vietų uh, prieigos uh, sąlygas. Aišku, reikės čia um, laikytis autorizuotų spektro naudotojų teisių. Dar viena papildoma pastaba dėl uh, žiniasklaidos Mes girdėjome pastabų to klausimu ir panašaus konflikto liktai. Ateityje įdraus mobilaus tinkle, aišku, labai svarbus yra žiniasklaidos prieimimas. Vis dažniau šios paslaugos yra reikalingos ir prieimimas dažniausiai yra judrusis. Todėl, galvojant apie plačiai juosti sektorių, taip pat labai svarbu, kad ir judrusis ryšys galėtų pernešti tuos rautrus. Strautus. Dėl 700 MHz čia reikia, aišku, harmonizavimo Europoje ir reikia numatyti ir judrų jų naudojimą. Dabar dėl mm, radio trūkdžių, trikdžių, taip, e, pagrindinis e, naudojimas ir pagrindinis paskirstimas neįmanomi, šis, ši juosta turi būti suteikta judriesiams operatoriams, kad jie patenkintų šios poreikius ir mm, tikrai tie poreikiai gali būti pateisinami. Galvojant apie ateityje mm, naudojim, apjungtą e, naudojimą. Aišku, reikėtų galvoti apie ateities vartotojus ir nereikėtų iš anksto sukurti kažkokių stereotipų. Bendrai bendros rinkos reguliavimas yra geras pagrindas rinkai ir spektro naudotojams. Atlikus reikiamus pakeitimus mes galvojame, kad tikrai tai galės užtikrinti sėkmingą Europos ateitį. Ačiū. Thank you. Thank you very much. And now we have finally... Ačiū ir pabaigai ponas Pogorel. Jis yra ekonomikos garbės profesorius Telekom Paristech. Prašom. This, uh, this to... Dėkoju už man suteiktą progą pažvelgti į tai, ką esame nuveikę radiodažnių naudojimo srityje Europoje. Europos parlamentas suvaidino didelį vaidmenį, iškeldamas temos svarbą, kalbėdamas plačiai apie tą žinių spektro naudojimą ir kalbėdamas apie tą didžiulę įvairovę prieigos prie dažnių spektro. Tačiau, kaip pažvelgiame į dabartinę situaciją, man regisi, kad mes siekiame kad egzistuotų vieninga telekomunikacijų rinka Europoje. Tačiau siūlymuose, kuriuos turime e, ant stalo, šis aspektas yra nepakankamai sprendžiamas. E, vartotojams mobilio ryšio kainos Europoje yra palyginus nedidelės ir tai yra neblogas dalykas, bet jeigu pasižiūrime bendrą rinkos struktūrą, jos dinamiką, į telekomunikacijų pramonės dinamiką, į bevėlio ryšio plėtotę. Ir atsiprašau, kad tai kartoju, bet čia yra plačiai žinomas faktas, kad Europa atsilieka. Atsilieka. Ir jeigu mes nesimsime priemonių nedelsiant, tai tuomet kyla rizika, kad sulauksime ekonomikos E, nuosmukio, kaip jau tai yra buvę prieš keletą metų. Keletas dalykų, keletas siūlymų, kuriuos norėčiau išdėstyti. Šiandien turi tikslą pagerinti vaizdą šiame sektoriuje, nes šis sektorius neįtikėtinai yra susiskaldęs Europoje. dažnių rinkos srityje bevėliam ryšiui turime siaubingą situaciją. Turime 28 skirtingas rinkas, kiekviena jų yra irgi sudaryta labai keistai, kaip sniegu, veikia snieguolės ir septynių dikštukų principų. Ir iš tiesų situacija yra labai keista. Turime daug per nelik nacionalinio apsaugos priemonių, oligopolių susikūrusių. Norėčiau pateikti porą pasiūlymų, pamastymų, kad galėtume patobulinti telekomunikacijų rinką. Pirmiausia, reikėtų siekti geresnės konvergencijos – susijusių su dažnių skirimu visoje Europoje. Manau, tai būtų labai pozityvus dalykas, net jeigu ne visos šalis ir yra suinteresuotos dalytis šiuo mechanizmu ar prie jo prisijungti, numatyti bent jau koordinavimą tam tikrą, didesnį negu dabar dažnių skirimą būtų labai pozityvus žingsnis kuriant vieningą telekomunikacijų rinką. Antras dalykas, ir aš manau, kad tai yra tas dalykas, dėl kurio turime likti realistais. Mes turime būti realistai, kalbėdami apie dažnių spektrą. Mes kol kas trukdome patį savo, telekomunikacijų operatorių prašome mokėti šimtus milijonų, milijardus eurų aukcionuose. O paskui matome, kad jiems kyla sunkumų investuoti, plėtoti komunikacijų tinklą. Tai yra natūralu. Maničiau, kad turėtume paieškoti galimybių, kaip tai vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. mažiau mo, versti mokėti už dažnių spektro naudojimą. Čia galėtume pasitelkti visą eilę požiūrius, galėtume aptarti. Reikėtų, kad ta didžiulė našta nebūtų užkrauta telekomunikacijos pramoniai ant jos pečių Be abejo, vyriausybių biudžetams yra reikalingi mini, pinigai, bet tų pinigų bus daugiau, jeigu telekomunikacijų operatoriai galės laisvai dirbti savo darbą, plėtoti tinklą ir jeigu, nebus, jeigu tos įmonės šios sektoriaus nebus verčiamos mokėti didžiulius pinigus ir paskui paaiškės, kad nebėra kaip plėtoti teikiamas paslaugos, nebėra už ką jų išplėtoti. Na ir dar vienas argumentas, kuris dažnai yra iškeliamas, yra štai koks E, kai žiūrime, kodėl mums kyla sunkumų priimti sprendimus, yra štai kas. Jungtinės e, Europos Sąjungoje kai kurioms šalims yra nelengva prisiderti prie ES taisyklių. Tad aš manyčiau, kad turėtume pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, kad tos šalis, kurios turi sunkumų, galėtų gauti paramą ir galėtų e, prisiderinti prie ES taisyklių, kad būtų galima numatyti tam tikras dažnių spektro konvergencijos taisyklės ir kad visi dirbtų tą pačią linkmę, tuo pačiu greičiu, kurdami bendrą telekomunikacijų rinką. Dėkoju. Muchas eh, gracias. No cabe duda que estamos tam... Dėkoju. Mes susidūrėme čia su labai reikšminga problematika. Tai yra labai svarbu, plėtojant bendrą vidaus rinką, kad ji būtų konkurencinga. Į tai galima žvelgti, aišku, iš pačių įvairiausių požiūrių taškų. Norėčiau suteikti žodį jo norintiems kolegoms ir noriu priminti prieš tai tų dalykus, kurie yra susiję su mano siūlymu. Nepamirškime, kad susiduriant su, su, tam, tikrais, su tam tikrų dažnių spektru yra taisyklių, kurios jau yra harmonizuotos. Kartais yra sakoma, tam tikrus dalykus galim girdėti sakomus, kurie labiau yra susiję su radio spektru semestru. O čia jau šią temą Europos parlamente jau yra priimti sprendimai. Šį kartą problemos yra kitos. Mūsų diskusija turi būti sutelkta prie to dokumento, kurims pateikė Europos komisija. Tai yra susijusi su sektoriumi, kuris nebūtinai yra susijęs su elektroninės komunikacijomis priemonėmis tai ne visiškai atitinka būtent šio siūlymų tikslus. Taigi reikėtų pataikyti į temą. Kai kuriuose konstatuojamuose dalyse yra pabrėžiama, ir aš pati tą dariau, kad būtina numatyti papildomas juostas. Tai yra nulatos diskutuojamas klausimas. Mes dirbame komitete, kuris rūpinasi šiais klausimais. Dėl to turime atsižvelgti į tai, kad šiuo atveju mes kalbame apie reglamentą. Tad negalime kalbėti ir kalbėti apie bendras problemas, kurias reikia iškelti. Tokias kaip kultūrinis pluralizmas ir taip toliau ir panašiai. Čia mes kalbame apie reglamentą. Tai yra tiesioginio taikymo priemonė, tai nėra direktyva. Nes kalbant apie direktyvą, galėtume diskutuoti šiek tiek bendriau. Tai irgi nėra nuomonės pranešimas. Mes kalbam apie reglamentą, tad turime laikytis to, kas jame numatyta ir pasistengime neišeiti iš šio teisė, šios teisėkuros priemonės ribų. Nes paskui gali atsitikti taip, kad tas turinys bus ne pats tobuliausias. Kodėl visą tai sakau? Todėl, kad kolegos kalbėsis apie turinį, išsakė savo nuomonę. Ir galbūt konstatuojimuose dalyse būtų galima pabrėžti kai kurios bendresnius dalykus, bet nepamirškime vieno – turime laikytis reglamento numatytų ribų. Ir čia mes kalbame apie elektroninės ryšio priemonės. Tad tai yra bėgiai, nuo kurių nereikėtų nukrypti. Pritariu Europos komisijos atstovų nuomoniai. Galėtume ko gero siekti dar didesnės pažangos, kai dėl tų teisių trukmės. dėl, dėl teisių trukmės dažnių turėtojams. Aš manyčiau, kad laikotarpis turėtų apimti mažiausiai 30 metų, e, kai kalbama apie harmonizuotas juostas. Ir e, tos juostos, kurios bus skirstomos ateitie ir kurios jau yra paskirstos, turėtų būti 30 metų trukmės. Jeigu padvigubintume metų trukmę kas atsitiktų toms organizacijoms, kurios, pavyzdžiui, pusę trukmės jau yra apmokėjusios. Manau, kad galime sustarti dėl to, kad tie papildomi dažniai nebus dalinami, neprašant nieko papildomai sumokėti, nes valstybėse narėse nacionalinis reguliuotojas atliks jam tenkantį darbą. Aš esu Europos parlamento pranešėjai ir Europos parlamentas irgi negali dabar imti ir nuspręsti, kaip valstybėse narise šis klausimas turi būti nuspręstas. Būtent nacionaliniai reguliuotojai turės dirbti jiems tenkantį darbą. Kai dėl trukmės pratesimo, lyginant su tuo, kas iš pradžių buvo paskirta, be abejo, jeigu tos teisės būtų pratesiamos, tai turės finansinių pasiekmių. Tačiau pratesti trukmę galbūt reikštų ir tam tikrą paskatą, stimulą. kad būtų pasinaudota ta priemonė, kuria iki šiol nesinaudojama. Gal, pavyzdžiui, bus norinčių uh, įsigyti papildomą dažnių spektrą. Jeigu teisių turėtojas gali, pavyzdžiui, teisės prarasti, tai tuomet būtų, ko gero, nešta dinamikos į rinką. Norėtume numatyti tokias paskatas. Man tai atrodo iš tikrųjų įdomus dalykai. Prieš keletą minučių štai girdėjome sakant, jog reikia dėti papildomas pastangas, kad būtų sėkmingai sprendžiami ginčiai. Reikia geresnės sinergijos. Ir galbūt reikėtų pasinaudoti kitomis juostomis, kitais dažniais. Tiek būtų. Dabar Ketrin, žodis jums. Oui, uh, Pierre, juste... Euh, Tik e, nedidelė pastaba susijusi su reglamento ir su metodu. Aš suprantu, kad yra reglamente numatytas perimetras, tačiau komisijos tekste e, labai plačiai ir problematiškai kalbama apie ekonominį dabar galiojantį reguliavimą. Aš manau, kad reikalingas metodologinis principas, to principo reikia laikytis, tačiau mes turime viską šiek tiek sutvarkyti, kad galėtumėm normaliai dirbti. Toks mano požiūris, beje, tai jau pasakiau ne vieną kartą. Uh, Dabar dėl dažnių spektro. E, kaip valstybės narės gali susitarti e, dėl e, labiau harmonizuoto spektrų valdymo, tai yra labai ilgas darbas, kol kas dar niekas nebaigta. Labai svarbu viską sutvarkyti, kad galėtumėm kalbėti apie dažnių spektro vertę, e, kaip galima skirstyti ir panašiai. Aš norėčiau pasakyti, kad jau yra pasiektas tam tikras konsensusas, jau e, padarėme tam tikrą strateginį pasirinkimą. E, būtent, kad parlamentas rūpinasi dažniais, o taryba ne. Ir ponas Pagorelis tą priminė. Aš norėčiau užduoti du klausimus. E, dėl dėrėjimo su dabartinėmis taisyklėmis e, antrinėje rinkoje, kuri buvo e, pagrindų direktyvoje, e, kur buvo numatyta tam pačiam įdėjimui. Ir jeigu turėtumėm visose valstybėse Europos mastu suderinta darbo tvarkė, kaip derinti dažnių spektrą, E, kaip sakė ponia Dekastilio, tai labai reikalinga operatoriams, nes jie e, perka dažnius kai kuriuose valstybėse narėse e, ir galima rinktis tokią galimybę, kad jie po truputį sumokės, o ne iš karto. Bet aš čia nelabai supratau. Vis tik tais uh, šiandieną į vieną ekonominį aspektą nelabai nusiž... neatsižvelgta. Dėl prieigos, dėl mokėjimo. Trukmė vis e, mokėjimas e, e, nuomojant arba vienas metinis mokestis turi būti numatytas, o gal kažkokia tai kita sistema. Man atrodo, reikia dar du dalykus sureguliuoti, o būtent e, štai ką. E, rinkos e, dinamizavimas ir investavimas per aukcionus reikėtų numatyti, kaip pereisime prie harmonizuotų dažnių spektro. E, ir kad e, įmonės galėtų rinktis tarp investicijų į fiksuotą ryšį ir į plačią juostį. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau užduoti vieną klausimą. Pietų Korejoje sužinojau, kad jie jau pereina prie didesnio greičio, prie 5G ir tokiu būdu perduoda didesnius duomenų paketus. Jeigu aš teisingai esu informuotas, tai čia reikalinga ateičiai numatyti kitokias specifikacijas. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad vėl pereisime prie radio dažnių ar ne? Pratesant tai, ką ankstesni kalbėtojai sakė, aš irgi norėčiau užduoti tokį dvigubą klausimą. Visų pirma, uh, Deutsche Telekom atstovui ir antras profesoriui Pogorel. Mes Berekė mm, norime galvoti apie mm, verslą įgalinančius veiksnius, kad operatoriai galėtų prieiti prie to spektro, kurio nori, bet nepakenkti rinkos dinamikai ir mm, operatorių finansiniam stabilumui. Aš suprantu, kad uh, pagrindiniai operatoriai, tokie stambiausi kaip jūsų, pavyzdžiui, susidūrė su tokiais nemaloniais surprizais, pavyzdžiui, dėl spektro pas, dažnio variant, pasirinkimo variantų ir sprendimų. Tai aš galvoju, kaip čia būtų galima suvienodinti, supaprastinti tą spektro paskirstimo visas sąlygas, ar jūsų kompanija būtų linkusi skirti milijonus eurų vien tam, kad prieitų prie kažkokio tai konkretaus spektro. Tai tuo metu aukcijų aukcionai vyksta to visoje Europoje tuo pat metu. Tai vienas klausimas. Anas klausimas profesoriui Pagoreliui. Ar teisingai suprantu, kad mm, kai jūs e, kalbate apie e, sumažinimą prieigos prie spektro kainos, e, galvojant apie prievalės, pavyzdžiui, apie kaimo, teikti paslaugas kaimo vietovėje, vietovėse, pavyzdžiui, Vokietija, Švedija Mm, yra tokia situacija, ar, ar, kad reikėtų galvoti apie alternatyvas, kaip įvykdyti ir prievolės teikti paslaugas visiems piliečiams, ap, apriepiant visą teritoriją ir tada spektro tą paskirstimą. Ačiū, tai gal tada prelegentams teiksiu žodį, gal jūs pradėkite, prašom. Ačiū, aš irgi atsakysiu tada vokiškai. Nes bent kai kurie iš klausimų buvo vokiečių kalba užduoti dėl tolesnės raidos uh, Mm, turime tarptautinį standartizavimo kelio gairių planą ir 4G standartas dėgiamas. Aišku, kad tai turime tą pagrindą visą. Iki 2016 metų mes jau galėsime perti prie kitų žingsnių su G plėtimu ir um, plačiau spektrą galėsime panaudoti ir daugiau priemonių galėsime panaudoti. Tai reiškia, kad tuomet met Mm, perdavimo greitis bus didesnis. 5G ateis po dviejų, trejų metų. Kol kas yra tik bandymai, bet nėra 5G įdėgymo, bet aš turiu pasakyti, kad mm, žengėme gerą kryptimį. Dėl LG Advance tai nėra naujas standartas, tai yra kai kurios priemonės kurios bus įdėktos spektro agregavimas, pavyzdžiui, tai reiškia, kad kai kurios spektro juostos tarpinės dalis būtų panaudotos ar 800 1100-2100 galbūt būtų galima apjungti tai ir panaudoti tada jungtinės tas juostas ir už tokiu būdu užtikrinti didesnį spartą perdavimo. Jūs klausėte apie ateities poreikius apriepti. Mes turime darbo atvarkę dėl naujo spektro nustatymo ITU dirba to klausimu, yra tarptautinė darbo grupė. Ir manau, kad turėsime galimybę IMT um, paskirti naujų spektrų. Dėl radio spektro. Čia aš jau kaip ir kalbėjau apie tai, manau, kad Europa sieks globalaus harmonizavimo. Mes jau čia turime ir globalių gairių, kurių galime laikytis ir uh, TVRC 12 sprendimai turėtų būti įdėkti ir judriajam plačiajuošiam ryšiui turėtų būti irgi mm, tam tikrų galimybių, bet manau, kad visą tai reikia matyti platesnėme kontekste ir galvoti apie bendrą, bendrai apie terminus, įvertinus dabartinius poreikius ką mes matome iš tyrimų ir jeigu pažiūrime į savo sistemas, galime pasakyti, kad poreikiai nebus visi patenkinti plačiajuoščio ryšio srityje, bet radio galima iš tikrųjų palikti laiko daugiau reagavimui ir pristaikymui prie standartų. Tai mes galėtumėm sutarti dėl tų datų. Uh, auctions, um, Kai dėl aukcionų rengiamų Europoje. Ar tai reiškia, kad visose rinkose turėtume būti kandidatai? Mūsų nėra visose rinkose. Lygiai taip pat ir kitų operatorių atveju. Mes esame 28 valstybių rinkos, galėtume sakyti, kad individualios šalis negali dalyvauti aukcionuose. Visą tai labai komplikuota ne visada suprantama galima nauda. Na ir dėl to rinkose prarandami pinigai. Jeigu atsidūrėme tokioje padėtyje, turime seriją harmonizuotų tokių taisyklių rinkinį, kurias e, galėtų paremti valstybės narės ir kurias kontroliuotų Europos Sąjunga. Tų taisyklių rinkinio pakaktų. Nereikėtų renkti aukcionų Jeigu tos harmonizuotos taisyklės egzistuotų, jų užtektų mūsų poreikiams patenkinti. Ačiū. Ponas Nikola ir profesorių, prašom jums žodis mums. Pabandysiu trumpai. Ką turėjau minti? Žvelgdamas dar toliau negu tik prekyba, prieptis ir dažnių panaudojimas. Aš žvelgiu dar toliau. Dažnai girdim sakant, kad valstybės narės patiria sunkumų, e, užtikrinant, kad jų dažnių konvergencijos planai sutink, sutampa su naujų valstybių narių planais. Tai yra senosioms valstybėms narėms iškylanti problema. Tad mano siūlymas būtų toks. E, paraginti visas valstybės narės žengti tą pačią kryptim, tuo pačiu greičiu. O tam reikėtų pasitaudoti struktūriniais fondais, kad naujos valstybės narės galėtų tinkamai įgyvendinti dažnių planus. Tai būtų, sakyčiau, radikalus požiūris, bet tai būtų daroma tam, kad būtų galima padėti telekomunikacijų rinkai plėtoti visoje Europoje. Pone Nikulė, prašau. Ups. <laughs> Yeah, okay. Thank you. Um, maybe to answer... Ačiū, pabandysiu atsakyti Pilar visų pirma. Mes suprantame, kad taisyklės, kurios yra siūlomos čia, yra radio spektrui, kuris harmonizuotas plačia juošiam ryšiui Mes bevėlių be ryšių mes suprantame, bet daugeliu atveju kiti vartotojai tą spektrą anksčiau naudojo. Taigi dabar tas procesas, kuomet atlaisinamas tas spektras, turi laik, atitikti tam tikrus principus ir mm, reguliavimo principus ir tai yra pripažįstama telekomo pakete. Taigi mes tiesiog norime tokio paaiškinimo, ką mes siūlome. Tai labai svarbu taip pat ir galvojant apie harmonizuoto spektro apibrėžimą. Čia irgi turi būti nuoroda į telekomą paketą, kas tai yra tas harmonizuotas spektras. Ta mes siūlome ne, neišplėsti taikymas rytio, tiesiog paaiškinti tas sąlygas, patikslinti. Toliau dabar girdėjome ir taip, tai yra tiesa. Žiniaslaida, žiniaslaidos perdavimas, paskirstimas vis dažniau vyksta online. Uh, Bet pagal mūsų skaičius įdomu būtų tai pažiūrėti, pavyzdžiui, televiziją. 23 procentai gyvai, toliau yra ir įrašų ir tik tai 2, procesai, 2 procentai yra online internetu. Taip, didėja ta dalis, bet labai lietai. Kol kas tas procentas nedidelis. Uh, ant televizijos žiūrėjimas gyvai, online, plačiajuošių ryšių. Jei visi šitą norėtų padaryti dabar, tai būtų neįmanoma. Neįmanoma, šiuo metu tai būtų neįmanoma. Todėl mes ir sakome, kad skaitmeninė, inžmeninė platforma yra vis dar labai efektyvi platforma tokiams paslaugoms teikti. Ir kitas klausimas, kas buvo paminėtas, mm, konvergencinis naudojimas, televizija kartu su online prieiga, čia vėlgi uh, mes pasisakytumėm už efektyvų e, transliavimo ir plačiajuočio ryšio panaudojimą, kad tikrai būtų kokybiško signalo pateikimas auditorijai ir gy, televizijos žiūrėjimui gyvai, e, vis tik tai transliavimo e, modelis efektyvesnis nei plačiajuočio ryšio panaudojimas. Manau, kad daugumas su to sutiktų, bent jau kol kas. Sakytumėt, kad reikės daugiau spektro ateityje, artimoje ateityje, mes nesame dėl to įsitikinę, mes galvojame, kad reikėtų e, galvoti, ar tikrai taip yra, kad reikės daugiau tos e, judriojo, plačiojo šeryšio daugiau. E, yra dar atviri tie klausimai, neišspręsti. Manau, kad reikia dar tikrai pagrindimo, kuris realiai įrodytų, kad daugiau spektro reikės judriam plačiojo šiam ryšiui. Eh, tai gal tada jau dabar reikėtų perėti prie kitos diskusijų grupės. Čia vėlgi dalyviai galės pasisakyti, jei pageidaus. Tai pereikime prie kitos diskusijų temos, tai yra roamingas arba tarptinklinis ryšys. Čia mes turime pona Markus. Jis jau ir anksčiau pasisakė, jis yra WIC direktorius, toliau Elizabeth Fitori, ECTA direktorius ir Guillermo Beltra, BEUK politikos pareigūnas. Taigi dabar visų pirma, ponui Markos žodis. Ačiū, pirmininkai, visuomet yra džiugu būti čia ir šiandien aš pristatysiu e, paskutinių trijų studijų, kurias atlikome į Treirinko komitetams apžvalgą, santrauką ir galite rasti mūsų platesnius dokumentus prie įėjimo. E, pas Gadlovič, bendrautorius, irgi šalia sėdi. Uh, Taigi komisija ką pasiūlė? Pasiūlė visą eilę roamingo reglamento pakeitimų. Esmė yra 4a naujas straipsnis, tai yra roamingo alijansai, kurie apimtų visas valstybės narės, jų perėjimo planai yra numatyti. Čia visą tai padaryta, kad kainos būtų prilygintos vietos ryšių kainoms ir kad būtų laisvė nuo mažminių kainų kontrolės, kad būtų laisvė mm, ir nuo to, kad reikia įdėkti kažkokius struktūrinius sprendimus ar, jūs pas, ar juos paskui palaikyti. Siūlomi pakeitimai pakeitimai taip pat numato, kad roamingo kainos bus sumažintos, kad e, balsos skambučiai, kurie priimami, nebus apmokestinami. Ir man atrodo, reikia galvoti apie fiksuotą tų skambučių kainų priartinimą prie vietos skambučių ir kad tarptautiniai skambučiai neturėtų būti brangesni ir roamingo taip pat. Taigi svarbiausia roamingo kainų sumažinimas iki vietos skambučių. Uh, Um, lygio ir tarptautinių skambučių uh, atitinkamai kainos suderinimas mūsų manimų yra pozityvus dalykas. Dabar dėl metodikos šiems tikslams pasiekti, manau, kad tie roamingo alijansai, um, kažin, ar jie bus sudaryti, nors ir buvo daug diskusijų to klausimu. Um, ir transakcijos kaina yra labai didelė ir be to nėra ir paskatų um, judriesiems tinklams sudaryti tokius alijansus. Uh, aišku, mm, jeigu būtų laisvėje nuo regul, kainų reguliavimo, kai kainos būtų mažesnės, tai nebuvo pa, pakankama paskata. Be to, o, kainos ir taip ir nukrito ir, ir būtų tuomet, e, ne, nebebūtų tos konkurencijos, bet tai ir taip padašų nereikia dėl to perginti. Ir be to, pačios komisijos pasiūlymai iš esmės e, sumažino tas paskatas. Tai mes prognozuojame, kad tie alijansai neįvyks. Ypač ir žvelgiant truputėlį į ateitį, ką reikėtų padaryti. Labai svarbu turėti omenyje, kad dabartinio reglamento jėga yra būtent tai, kad kainų išlaidų lygis yra susijęs, kartu kontroliuojamas ir taip ir turi būti. Kad pasiektum tokių kainų, kokiu mes siekime, tai yra nulinė kaina priimamiems skambučiams, tai tie, ta, tos Mm, išlaidos bus daug svarbesnės, kaip, kaip pavyzdžiui, nutraukimo kaina. Tai, kas anksčiau nebuvo, svarbu, todėl čia reikia ir galvoti apie reglamentavimą, ko ankstesnėme reglamente nebuvo. Vis, žmonės dažniausiai galvoja štai, yra ne kaina, jo tek dažniausiai mokama namų tinklo, tam tinklui, kuriame lankosi klientas už tą roamingą kai yra primami skambučiai, nėra didmeninio mokėjimo. Yra nutraukimo tarifas, kuris yra mokamas namų tinklo tam tinklui, kuriame skambutis priimamas. Tai yra, eina kalba apie mažmeninę kainą ir ta, čia tas skirtumas tarp nutraukimo kainos yra esminis ir komisija tai turi turėti omenyje. Iš tikrųjų, tai svarbiausias dalykas. Komisija daug metų dirba, kad tie tarifai būtų panašesni, tačiau vis dar nėra to, tokio vienodumo, dar yra viens prie keturių netgi skirtumai, jeigu ignoruotumėm Luxemburgo anomaliją, tai iš tikrųjų labai didelis skirtumas kai kuriais atvejais o operatorius gali prarasti iki 3 centų už minutę. Tai klausimas, ar tikrai jie būtų pasirengę tai padaryti. 3-6 centų už minutę. Komisijos pasiūlymas atskirtų išlaidas, ten kurios yra, direktyvoje taip yra, 2009 metų rekomendacijoje, tarptautiniai skambučiai būtų traktuojami kaip vartotojų apsaugos priemonė naujame reglamente, roamingo skambučiai būtų roamingo reglamente. Tai keturi, keturi teisiniai dokumentai o, bu, traktuotų iš esmės dalyką, kuris turėtų būti traktuojamas kaip visuma. Ir, mm, mes galvojame, kad tikrai pas, su, sulėtėtų, o ne paspartėtų perėjimas prie mažesnių roamingo kainų. Mes remiamės ir, ir Berio kopą, čia informacija, mes galvojame, kad tikrai reikėtų kitokių pastangų, mums reikėtų, kad būtų integruotai pažiūrėta į viską, taip pat ir intraukimo kainas ir reikėtų žiūrėti ir į tarptautinius skambučius, skambučius ES viduje. Tai ir kitką mes labai sveikiname tą koordinuotą požiūrį, kur, kuriuo pasirėmė pranešėja savo pranešime. Mes galvojame, kad iš tikrųjų problema yra nepaprastai komplikuota ir reikia labai didžiai ją išanalizuoti. Dabar plačiai plačiau pažiūrėjus. Mus neramino visas pasiūlymas bendrai, nes jis yra struktūriškai labai sudėtingas. Kaip ponia Delkasijo pasakė, supaprasnimas yra labai svarbus. Galvojant apie dabartinę sistemą, jos stiprioji pusė yra gana aiški hierarchinė struktūra, o komisija siūlo ne vien tik tai roamingos rytėje, bet ir visur um, pakeisti tą struktūrą ir gali būti, kad tada bus viskas sunkiau suprasti. Gali būti net uh, tokia kaip spageti struktūra, kuomet bus labai sunku ją suprasti ir išlaikyti tą reguliavimo bazę visą e, ilgalaikių laikotarpį. Tai mes galvojame, tai yra minusas. Galvojant apie um, bendrą įvertinimą, to, ką pateikė pasiūlymas komisija savo pasiūlyme, vis tik tai reikėtų nepamesti iš akių pagrindinių tikslų ir viską šluojant, neiššluoti ir to, kas yra gera. Mes todėl galvojame, kad prioritetinės priemonės turėtų būti selektyviai įdėgiamos, bet labai svarbiausia yra radikaliai supaprasinti visą sistemą ir, ir mes pritartumėm tam, ką ponė dėl kas jie siūlo savo pranešime. Tai tiek labai ačiū. Mrs. Eh, Fitori. Pane Fitori, žodis jums. Ačiū. Dėkoju už malonų kvietimą pasidalinti pramonės atstovų nuomonėmis dėl siūlymo. Norėčiau pasakyti, kad mes remiame tuos bendrus iškeltus tikslus nes nusiūloma sumažinti tos, tos didelius mokesčius už roamingą. Tai yra pozityvios roamingo patirties vartotojams, kurie keliauja iš vienos valstybės į kitą ir jie turi teisę į tokią patirtį. Mes manome, kad reikėtų žengti žingsnius, e, kad būtų pasirinktas toks scenarius, kai roamingas tampa nemokamas, kai visi skambučiai apmokestinami vietiniu tarifu e, Europoje jau e, dabar stengiuosi žengti žingsnius, siekiant efektyviai konkuruoti ir tai galėtų būti irgi žingsnis teisinga linkme. Svarbu yra štai kas. Pramonė reikia e, galimybės prognozuoti, jiems reikia teisinio tikrumo. E, Būtina žinau, kokios taisyklės yra galiojančios dabar, kokios galios ateityje, nes tai padeda apsispręsti dėl investicijų, į ką investuoti ateityje. Dabar yra siūloma vis skirtingi sprendimai, skirtingos taisyklės, kurios dėja yra nukreiptos skirtingomis kryptimis. Tuo pat metu yra numatyti laikotarpiai reglamentuose dėl raumingo, kurie teisiškai saistantis. Būtina iki 2014 metų įvykdyti numatytas atsėjimo operacijas. Kokios yra tos kokie yra tie skirtingi pasirinkimai nukreipti skirtingą linkmę. Jeigu operatorius ketina mažinti mokestį už roamingą, e, dėgiant alijanso sistemą, jeigu roamingas yra panaikintas įstatymu iki 2016 metų, tai tuo met atsėjimo prievolė turės žymiai mažiau reikšmės nes susijimas pirmiausia buvo sukurtas tam, kad būtų galima sukurti reikiamą konkurenciją, kad rinkos jėgos e, sumažintų mokesčius už roamingą. Jeigu bus pasirinkti kiti metodai eliminuoti roamingo mokesčiams, tai tuomet investuoti į atsiejimą būtų kartoti tai, kas jau yra įgyvendinta ir tuomet nereikėtų to daryti. Šia esant tokiam kontekstui, man atrodo, pramonė kreipiasi į politikos formuotojus ir prašo, kad būtų nustatytos taisyklės teisės aktuose, kurių dėka pramonė galėtų tinkamai investuoti. E, kolega jau minėjo tai, kad e, būtina mažinti E, roamingo mokesčius. Jų šiokių tokių liks operatoriams tie mokesčiai bus reikalingi būtent tam, kad būtų galima e, turėti savo lėšas, kai reikės įmoniai tas lėšas gauti kitur, jeigu roamingo mokesčiai mažės. Aišku, vartotojų iš vartotojų perspektyvų žvelgiant rezultatų gali būti ir neigiamų. Jeigu roamingo paslaugos nebebus, tai vartotojai turės uh, pamatys, kad reikės didesnių subsidijų. Kiti vartotojai, vartodami, keliaudami, atsiprašau, vartoja roamingo paslaugas dabar ir tai mokesčių operatoriams sumažės ateityje. Ir galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu roamingo mokesčiai bus panaikinti, kaip siūlo pranešėja, Svarbu neužmiršti, kad būtų numatytos sąžiningos naudojimo taisyklės, e, kad būtų išlaikyta tai, ką pradėjome savo siūlymę siūlo Europos komisija. Dėkoju. Muchas gracias, doña Pilar. And thank you to the ITRE committee uh, for inviting. Ačiū Pilar. Ačiū įtre komitetui. Um, Ačiū, kad pakvietėt vartotojų atstovus dalyvauti šiame posėdėje. Mes atstovaujame 14, 40 e, vartotojų organizacijų variausiuose Europos šalyse. Mes raginame komisiją žengti reikiamus žingsnius, kad būtų panaikinti barjerai, kuriant bendrą telekomunikacijų rinką. Manau, kad mes sutinkame, kad su kiekvienais metais roamingas tampa vis svarbesnis vartotojams vis labiau judant ir naudojant tarp tinklinį ryšį. Taigi aš priminčiau 2013 m. Europos parlamento sprendimą, e, rezoliuciją dėl skaitminės darbo tvarkės Europoje. Ir cituoju, priemonės sukurti skaitminę rinką turi mažinti iki 2015 metų atotrukį tarp vietos e, skambučių ir roamingo, kad ir e, skambučiai, e, tekstinės žinutės, duomenės būtų perdodami vienodais tarifais. Taigi aš noriu pasveikinti siūlomas priemonės, kurios numatytos pasiekti šio tikslo. Komisijos pasiūlymo tikslas yra paskatinti uh, tokius planus, kurie iš vartotojų požiūrio taško yra tikrai geri, bet 4A siūlomas mechanizmas kelia tam tikrą susirūpinimą ir aš norėčiau akcentuoti du aspektus. Visų pirma, siūlomas mechanizmas dėl kolektyvinių sutarimų gali labai smarkiai takoti konkurenciją, taigi ir vartotojų pasirinkimą bei kokybę. Gali stambesnių veikėjų pozicijos sustiprėti, o smulkesnių pozicijos gali tapti silpnesnės. Ir uh, Todėl reikėtų galvoti ir apie pirago, ir apie botago principą. Toliau kiti kriterijai gali sukurti dviejų greičių Europą, kur e, vieni vartotojai gautų paslaugas e, roamingo e, tokias pačias kaip namų lygio, kiti ne. Tai mes galvojame, kad tie siūlomi mechanizmai yra pernelik sudėtingi ir galbūt iš dalies pametamas tikslas iš akių. Reikėtų vis vis tik tai galvoti apie tai, kaip sukurti daugiau pasitikėjimo roamingo srityje. Nežiūrint to, kad rinka nesugebėjo pati to pasiekti, mes vis tik tai galvojame, kad teisės aktų leidėjai veikdami kartu turėtų nuo 2015 metų visiškai panaikinti e, roamingo mokesčius, e, reikalauti ir klausimas, aišku, kaip to pasiekti. Mes galvojame, kad roamingo ribojimas 2012 metais buvo nepakankamas. Aišku, komisija pareikalavo, kad būtų papildomos išlaidos sumažintos, bet to nepakako. Mes galvojame, kad tikrai tos ribos roamingo kainoms turi būti mažinamos, tikrai tas lygis turi neviršyti didmeninės kainos. Aš norėčiau mm, paremti tą, ką pasakė panas Markos iš VIK, kad siekiant bendros rinkos sukūrimo, paslaugos per sieną, per valstybę valstybės siena e, neturi kainuoti brangiau. Skaitmininėje rinkoje, jeigu mes norime bendros skaitmininės rinkos be kliūčių vartotojams, e, jeigu, pavyzdžiui, vartotojas skambina savo šeimos nariui, kuris yra vos už kelių kilometrų, e, bet galbūt kitoje jau valstybėje, tas skambutis turi būti toks pat pigus kaip ir vietinis skambutis. Kol kas dar tas skambutis yra pernelyg brangus, taigi labai per daug atitrūkęs nuo vietinių skambučių lygių. Mes galvojame, reikia galvoti apie 21 straipsnį, ypač trečią punktą ir reikia formuoti formuluotės tikrai sustiprinti ir patobulinti. Kai vartotojai naudoja telekomo paslaugos ES, jie neturėtų kiekvieną kartą turėti galvoti, ar e, tas klientas, kuriam jie skambina, yra kitoje valstybėje ar ne. Tik tai tuomet, kai nereiks vartotojų dėl to nerimauti, mes gal dirbsime bendroje rinkoje. Muy bien, eh, muchas eh, gracias. Eh, también... Šaunu. Ačiū. Ačiū ponui Beltra. Dabar išklausysime klausimų, kuriuos jūs galbūt norite užduoti mūsų prelegentams. Matau regionų komiteto atstovus, netgi šiaip posėdžio dalyviai, ne Europarlamento nariai gali užduoti klausimus. Aš norėčiau šį beitą patikslinti dėl roamingo. Maničiau, kad e, yra toksai neginčiatinas dalykas, dėl kurio suturiama. Roamingas tampa tuo produktu, kuris septynerius metus egzistuoja, turime tam tikras taisyklės, įvairias reguliavimo priemonės. Tačiau matome, kad nors kaina ir sumažėjo, buvo apribota. Didmeninės lėšos taip pat buvo apribotos. Sulaukime roamingo 2, roamingo 3 dokumentų, matome, kad mažėja roamingo kaina, tačiau tenka pasakyti, kad mes kalbame apie telekomunikacijų vidaus rinką. ko gero reikėtų to roamingo atsisakyti. Ta prasme, galėtume atsakyti nebūtinai, bet jeigu to roamingo atsisakymas yra naudingas vartotojui, jeigu dinksta dar vienas barjeras, tai juk tai turi labai simbolinę reikšmę. Tai yra apčiuopiama kliūtis, kuri išnyksta. Jeigu jūs išvykstate iš savo šalies, tai reiškia, kad šios komunikavimo priemonės naudojimas, jų telefono priemonės, tai priemonės naudojimas ar um, planšetinio kompiuterio naudojimas tap žymiai labiau prieinamas, ar rašytume SMS žinutę, ar skambintumėte. Kol kas dėja roamingas nepalengvina gyvenimo Europos Sąjungoje, tai trikdo bendravimą užtenka palikti savo šalį ir susidūrėme su kliūtėmis dėl to, kad egzistuoja raumingas. Bevėlis ryšys e, yra naudingas dalykas, tačiau iš tikrųjų sunku e, kalbėti apie roamingo kainas ir tiesiog nesinaudojome savo priemonėmis, jeigu išvažiavę esame iš savo šalies dėl to, kad tas naudojimas yra labai brangus. Jeigu portugalas, graikas ar vokietis ar lenkas, švedas galės laisvai paimti telefoną ir skambins namo išvykęs iš savo šalies, įsijungs savo planšetinį kompiuterį ir pasitikrins savo žinutes ar, ar duomenis. Kai nebebus papildomų išlaidų už tai, žmonės visai kitaip vertins šį žingsnį. Tai bus iš tikrųjų labai apčiuopiamas signalas, kuris siunčia ES kitiems pasaulio regionams. Ir tas signalas pirmiausia reikš, kad čia ES mes žengėme pirmin, kad mes iš tikrųjų tvirtiname vieningą rinką. Tai yra didžiulio ekonominio svorio dalykas. Vartotojams tai padės sutaupyti daug pinigų, tai turės iš tikrųjų ekonominį poveikį išoriai. Tačiau tam reikia priimti politinį sprendimą. Tas politinis sprendimas turi būti toks, reikia atsisakyti roamingo sistemos. Dabar praėjus septyneriems metams nuo tokio nereikalingo reguliavimo, ką reikėtų daryti? Reikėtų užtikrinti teisinį saugumą pirmiausia, tai yra labai svarbus dalykas. Manau, kad jeigu šį kartą jo neužtikrinsim, tai to nepadarysim niekada. Tai yra esminis dalykas. Šios sistemos atveju turime remtis teisėmis, teisės normomis, kad viskas būtų tinkamai sureguliuota. Kažin ar išeis pasakyti, kad šaunu, nuo rytojaus nebemokėsime raumingo mokesčio. Ir mes prieš metus esame priėmę teisės aktus reguliuojančius mūsų aptariamą sritį, būtina ir toliau užtikrinti teisinį saugumą. Mes čia galbūt kalbame ne apie 2014 ar 2015, mes apie 2016 metus, nes reikia numatyti pakankamai laiko, kad būtų galima pasiūlyti kitus dalykus įmonėms, kad įmonės turėtų tam tikrą laiko horizontą, kad galėtų pasirenkti tam laikotarpiu, kai roamingo mokesčio nebebus. Aš paprašiau, kad būtų peržiūrėta ir pagrindų direktyva tuo pat metu. Man buvo sakoma, kodėl šiandien investuoti į atsiejimą, jeigu paskui situacija visiškai pasikeis. Galbūt reikėtų atsiejimą pakeisti kažkokiam kitom priemonėm. ką daryti, jeigu roamingo 4 sistema nesuveiks. Be abejo, nieks negali šiandien pasakyti, kad ta sistema veiks. Galbūt reikės palaukti 2017 metų, kad galėtume nuspręsti, kad ją reikia pakeisti. Tačiau aš manau, kad 2016 metai yra pakankamas laiko horizontas, kad būtų galima sistemą įsivaizduoti, turėti jos viziją, investuoti tinkamai. Nes jeigu sistema veiks puikiai, tai nebeliks tų roamingo mokesčių. Ir viskas veiks sklandžiai. Arba galima būtų išlaikyti segregacinę sistemą. Pasižiūrėti turime, kaip viskas veikia ir tuomet priimti reikiamus sprendimus. Tačiau man svarbiausia atrodo, kad reikia numatyti datą, nuo kada roamingo mokesčio nebebus. Na ir paskutinis dalykas. Visą tai turime žvelgti integruotai kitų mokesčių kontekste, didmeninių mokesčių kontekste. 2015 metais yra sakoma, bus peržiūrėtos sustatytos lubos didmeniniams produktams, kad būtų galima tinkamai suderinti didmeninės ir mažmeninės prekybos aspektus. Aš galbūt kalbėjau pernelyg ilgai, bet turiu paaiškinti, kaip veikia sistema. Prašau, Salvador. Eh, eh, eh, Ačiū pirmininkė, norėčiau tik tais labai trumpai prisidėti prie diskusijų, nes pritariu uh, tam, kas sakė vartotojo organizacija dėl to anachronizmo, kuris vadinamas roamingu. Dabar jau kitaip galime žiūrėti į roamingą, e, nes e, kai tokiose rinkose kaip ES rinka, kaip Amerikos rinka, jos integruotos yra rinkos ir e, galima atitinkamai čia pasielgti. Pirmininkė kalbėjo apie vidaus rinkos koncepciją su ekonominiu, e, su ekonominiu potencialu, tačiau roamingo panaikinimas būtų politinis žingsnis. E, roamingas 3, jo esmė buvo ta, kad uh, Dabar jau ES pilietis moka daug pigiau negu mokėdavo anksčiau. Tai e, kainu, e, e pasitarnaus Europai, kadangi atpigins e, tartautinį ryšį, tartautinius e, skambučius piliečiams. E, vidaus rinkoje tas raumingas neturėtų turėti prasmės ir, kaip sakė Pilar del Castillo, reikėtų užsitikrinti teisinį saugumą. Negalime keisti standartų, e, kada tik tai sugalvoja, e, nes operatoriai patirs tam tikrą nesaugumą. Ir tai, kad išnyks raumingas, E, operatoriai tik tai džiaugsis dėl to. Man susidaro toks įspūdis, kad jų pajamų sumažėjimas dėl roamingo panaud... pa... panaikinimo e, nebus toks jau žymus, kadangi piliečiai skambins daugiau, juk dabar išvažiavę piliečiai į užsienį, jie tiesiog išjungia savo mobiliasias priemonės arba pasieško nemokamo tinklo. Taigi, kaip matome, e, tie, tos išlaidos ir kaštai labai puikiai gali susibalansuoti. Ačiū Salvadorai. Ar daugiau klausimų turi parlamentarai? Jeigu ne, tuomet perduosiu žodį kitiems prelegentams. Jau paskutinė mūsų klausimų dalis. Um, okay, I'll, uh, why don't I answer the last question first? Gal pirmą atsakysiu paskutinį klausimą. Kiek Mm, žmonėms keliaujant padidėjęs naudojimas e, kompensuotų kainų pasikeitimą. E, skambučių srityje nepakankamai duomenų perdavime galbūt. Buvo tyrimų atlikta Europos komisijai mm, ruošiantis 2012 metų roamingo reglamentui ir ekonomist tai Stefan Hörn, pavyzdžiui, labai patikimas ekonomistas, um, paminėjo um, jos elastingumą mm, minus 0,2, man atrodo, maždaug tiek mes ir prognozavome minus 0,4, minus 0,7. Tai um, nedaugiau negu minus vienas, tai reiškia, kad išaugęs vartojimas neatkompensuos sumažėjimo. Tai reiškia, kad e, išaugusiamis apimtimis jie nesikompensuos sumažėjusių pajamų. Ir galvojant iš tikrųjų apie tai, kad gal ir taip jie per daug jie ima pinigų ir gal galėtų imti mažiau pinigų, tai buvo 2011 metų duomenys, ar kitko, buvo paskaičiuotas tas elastingumas e, minus vienas, tai gali galvoti, kad roamingo mokesčiai mažėja, mažėjantis duomenims galbūt gali padėti. Nuo 2011 metų, tarp kitko, jie mažėja. Aš sakyčiau, iš esmės situacija duomenų srityje atrodo optimistiškiau nei e, balso skambučių srityje, trumpai taip sakant. Mm, Ar dar kas norėtų kažką pasakyti tais klausimais. Ponas Beltra, prašom. Labai ačiū, kadangi jau turiu progą, tai pasisakysiu ispaniškai. Aš norėjau tik tais pakomentuoti kai kurios dalykus, kur pasakė ponė Daukastilijo. Pirmiausia, visiškai pritariu tam, kad roamingo e, iš, e, išnykimas labai didelę simbolinę reikšmę turėtų, tačiau nematome kitos medalio pusės. E, tarptautiniai skambučiai, tarptautiniai, tarptautinės žinutės ir panašiai, čia yra labai didelis dalykas, visai nebereikės galvoti piliečiui, kad rašo į kitą šalį ir kad dabar jam brangiau kainuos. Mes E, pritarėme tam, kad reikalingas teisinis saugumas. E, ir tai, ką jūs sakėte anksčiau, yra visiškai teisinga. E, ta segregacija ne suderinama su raumingo su atsiejimu. E, mes galime pasiekti, kad e, vietiniai skambučiai, kad tarptautiniai skambučiai kainuotų tiek, kiek vietiniai. Pirmininkė, viskas priklausys nuo to, kaip vystysis ta segregacija ir atsiejimas. E, turime pamatyti, kaip viskas vyks, tam reikalingas laikas. O teisinis saugumas jau yra kas kita. Jeigu bus sukurtos taisyklės, tai bus paliktas metų laikotarpis arba kitoks protingas laikotarpis, per kurį bus prisitaikyta prie tos naujos situacijos. Bet kokiu atveju atsiejimas yra kita tema negu tartautiniai skambučiai, nes tartautiniai skambučiai yra nereguliuojama rinka. Ekonominė našta yra tokia didelė visiems piliečiams ir tokia didelė simbolinė reikšmė to, kad panaikintume roamingą, tai iš tikrųjų ateitis būtų, e, e, poveikis būtų didžiulis, taip pat ir ekonominis poveikis. Taigi reikalinga priimti politinį sprendimą ir galų gale padaryti galą roamingui. Reikia būtinai pasinaudoti galimybę ir pabaigti su tokio tipo mokesčiais, su, su roamingu. Dabar pereikime prie galutinių pasisakymų. Pirmiausia pasisakys komisija, tada regionų komitetas. Ir dar turime šiek tiek laiko. E, šiaip turime laiko iki pusės šešių. E, tikiuosi, kad e, nekalbės komisija iki pusės septynių, tai yra, iki pusės septynių. E, ir kad galės pasisakyti dar ir kiti. Tačiau pirmoji pasisako komisija. Rapporteur, shadow rapporteur, members. Pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, parlamento nariai, ponios ir ponai, dėkoju, kad pakvietėte mus šiandien čia kai sakau ačiū už šios klausimus, tai sakau ne vien iš mandagumo, visuomet sakai ačiū, kad pakvietėte, ačiū, kad buvo labai įdomios diskusijos, tą sakai visuomet, bet šį kartą, manau, aš ir visi kolegos iš komisijos tai sakome nuoširdžiai, nes tai buvo labai labai naudinga diena, labai daug visko pasižymėjome Dabar viską turėsime išanalizuoti, suprasti. Tikrai turime daug ko, mm, ko, galim, ko ką sužinojame, ką išmokome per šiandienos klausimus. Tai didžiulis ačiū. Ne vien tik iš mandagumo, bet žinoma ir iš mandagumo, kadangi norime būti mandagus, bet ir labai nuoširdžiai ačiū. E, kai vicepirmininkė Krūs pristatė žemynos sujungimo paketą, pasakė, kad tikiu demokratiniais procesais ir tikiu, kad demokratiniai procesai, esu tikra, kad demokratiniai procesai, pasakė, pagerins mūsų pasiūlymą. Taigi to mes čia ir atėjome. Mes pateikėme pirminį pasiūlymą ir kartu su visomis interesuotomis šalimis mes prisėdame Mm, prie bendro proceso ir manau, kad abi įstatymų leidybos institucijos e, dar labiau patobulins mūsų pirminį pasiūlymą. E, šiandien esam čia, o po to ir toliau mes būsime pasirengę bendradarbiauti su parlamentu ir taryba. Manau, kad dabar Europos vadovo taryba jau aiškiai yra uh, žengusi labai svarbu žingsnį šiame labai ilgame, tikiuosi gal bendrai nelabai ilgame kelyje, galvojant apie turinio pertikimą internetu. Ir tai tikrai labai svarbus, pasakydama, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas Europai, tai yra prioritetas, galvojant apie Europos ekonomikos pertvarkymą į skaitminį ekonomiką. Tai yra ir Europos gaivinimo, atkūrimo programos, darbo vietų kūrimo programos dalis. Ir galvojant apie abiejų pranešėjų pranešimus, turiu pasakyti, kad tai tikrai labai profesionaliai parengti pranešimai iš ITRE ir IMKO pranešėjų. Tikrai labai žavi tai, kad per tokį trumpą laiką tiek daug yra nuveikta, tiek daug sudėti tuos puikius pranešimus ir labai ačiū už tai. Atvirai sakant, kas vakar įvyko ir ypač šiandien, kas įvyko, mm, irgi žymi didžiulį pasikeitimą diskusijose dėl e, apjungto žemyno paketo, dėl viso žemyno ryšių infrastruktūros plėtros paketo. Uh, Reikia paminėti tai, kad aišku buvo daug kontroversiškų klausimų pakete. E, kai kas abejojo, ar bus jis naudingas. E, kartais net karikatūriškai tai buvo pristatomas šis paketas. Aš manau, kad šiandien girdėjau labai dažnai minimą žodį konvergencija įvairiomis kalbomis. Tai parodo, koks svarbus šis paketas ir koks yra jo tikslas to požiūriu norėčiau padėkoti Berek pirmininkui ypatingai. Be, Berek labai konstruktyviai ir svarbiai prisideda prie tų diskusijų ir mes esame labai dėkingi Berekui iš komisijos pusės. Aišku, kad mm, Berekas turi suvaidinti kritinį vaidmenį, kitaip, aišku, tai nebūtų e, svarbi nepriklausoma organizacija, bet turiu pasakyti, kad Berekas prisideda labai konstruktyviai ir už tai labai dėkojame. Suinteresuotos kitos šalis organizacijos irgi labai konstruktyviai prisideda, tą irgi reikia pažymėti pažymėti. Um, parlamentas, parlamento pranešė, šešėliniai pranešėjai e, labai daug svarbių punktų irgi sudėliojo, kurie labai prasmingi ir verti tolesnės analizės. Dabar norėčiau perėti prie atskirų momentų. E, aišku, turiu dar pasakyti, kad neturiu šiame etape jokių įgaliojimų daryti kokiu tai kompromisu. Uh, Tai tik tokia pastaba, aišku, kurią privalau padaryti, bet aišku, jūs puikiai mane žinote, tai aš pasistengsiu tikrai labai tiksliai visą tai, kas šiandien buvo pasakyta, perteikti atitinkamai e, komisijai. Ir turiu pasakyti, kad komisija visame šiame procese tikrai bus atvira ir lanksti, įsiklausys ir stengsis pasiekti kompromiso, kaip galima greičiau. Uh, Tai, manau, savaime suprantama jau iš to, ką pasakė vicepirmininkė Krūs. E, dabar kalbant apie įvairius dalykus, kas šiandien buvo aptarta, sakyčiau, kad šiandien matėme labai svarbę konvergencija visų pasiūlymų vertinimo dėl tinklo neutralumo ir spektro. Ir tai yra labai svarbus rezultatas. Jau matėme pranešės pranešime įdomių minčių. Daugiau dar įdomių minčių buvo iškelta vakar ir šiandien. Ir manau, kad tai yra puikus pagrindas toliau daryti sparčią pažangą dėl šių abiejų klausimų. Ir tai, mano manimu, nepaprastai svarbus rezultatas. Dabar dėl e, vieno es leidimo, dėl bendro leidimo. Turiu pasakyti, kad komisija neteiktų pirmenybės vienam kažkuriam tai tik tai variantui. Svarbiausia rezultatas, kad rezultatas būtų nebiurokratiškas, kad kompanija galėtų gauti geras paslaugas, nemokėtų per nedidelių mokesčių už leidimus, kad nebūtų jokio kompanijų šantažavimo iš valstybių narių pusės, kuomet valstybė narė pasakytų, atimsiu iš jūsų leidimą, jeigu jūs kažką tai, kažko tai nedavote. Jeigu tai būtų, tai būtų labai rimtas pažeidimas ir tikrai labai svarbu, kad nebūtų tokio pavojaus. Ir kai um, kompanijos gauna leidimą, iš esmės jie turėtų gauti leidimą veikti bet kur Europoje. Mm, pranešėjos pateiktos mintis dėl proceso supaprastinimo aš taip suprantu, ir Berek yra remiamos, tai mes turėsime panalizuoti tas idėjas. Čia vėlgi, kaip jau sakiau, viską vertinsime tokia pačia dvasia, kad visas procesas turi būti efektyvus tam, kad įmonės galėtų teikti paslaugas visur, turėdamos leidimą veikti visur. Ir tai turi vykti kaip galima greičiau ir kaip galima efektyviau. Ir kokia be būtų gera galutinė iš visų diskusijų iškristalizuota idėja, mes tikrai labai rimtai ją įvertinsime ir todėl labai, labai vertiname šias diskusijas. Dabar toliau. E, aš turbūt kartoju tą vėl ir vėl ir vėl. Ir tikrai daug kartų jau tai kartuojame, bet tikrai verta tai pakartoti, kad uh, Niekur pasiūlyme nėra parašyta, kad komisija teikia pirminybę vienam pasiūlymu, kitus nustumė į šoną. Yra parašyti principai, kurie skamba taip reguliuotojai turi pasiūlyti, pasirinkti pačią proporcingiausią teisomąją priemonę, kuri sukūrė tokias reguliavimo sąlygas toje valstybėje norėjo, kokios yra reikalingos. Jeigu virtualiosios teisomosios priemonės yra geresnės nei fizinės teisomosios priemonės, tai jas reikia pasirinkti. Jeigu fizinės teisomosios priemonės yra proporcingesnės nei virtualios, tada jas reikia taikyti. Bet tikrai niekur nėra parašyta, kad kažkuri viena, kažkuris vienas vienas variantas turi dominuoti kito atžvilgiu. Dar vienas neteisingas pasiūlymo supratimas būtų toks, kad pasiūlymas tarsi primeta standartizuotą sprendimą. To tikrai nėra parašyta pasiūlyme. Pasiūlyme sakoma, kad turime dirbti iš vien siekdami Europos bendro standarto šiems produktams ir toliems produktams. Ir versla, verslas e, labai aiškiai pasisako už tai, bet ir viešasis administravimas, e, debesyje, jėl visa, visi tie, e, visos tos rytis, virtualus produktas yra labai svarbus. Ir aš paminėsiu prieš dviejus metus atliktą studiją dėl Europos nebuvimo kainos Čia rekomendacijos buvo pateiktos tokios, kad reikia standartizuoti šios produktus. Tai mane šiek tiek stebina tai, kad kažkas tai nustebo, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą. Mes sveikiname tai, kad Berekas norėtų padirbėti šio klausimo. Vėlgi mes norėtumėm labai konstruktyvę dvasę visą tai aptarti, bet galvojant tai kaip apie, gal kaip savikritiškai, taip tai jau ir seniai reikėjo tai padaryti. Na, nevyko, tai ką padarysi. Bet tegul tai vyksta dabar. Jeigu mm, dabar tai nevyks, mes dar porą metų prarasime. Uh, E, ir labai svarbu, kad tas um, žemynų sujungimo procesas prasidėtų ir kad reguliuotojai testų tą žemynų rykščių infrastruktūros plėtros procesą. Ir e, aišku, galbūt tai pasirinktas kitas bus scenarius nei pasiūlyme. E, kaip žinote, aš neturiu galiojimo toliau niekur eiti, nieko siūlyti, bet aš manau, kad galima svarstyti kitus variantus ir tarybos standartizavimo idėja buvo svarstama dėl tų produktų ir buvo labai aiški pozicija išsakyta, kad e, galbūt tai nėra pats geriausias būdas žengti tą kryptą toje srityje. Dabar dėl valdymo. Vėlgi turiu pasakyti, kad mūsų tikslas buvo sustiprinti bereką, mūsų tikslas buvo turėti labai stiprų, nepriklausomą bereką Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją. Ir kaip pirmininkas sakė, per kitą plenarnę sesiją Berė kalbės apie tai, kad nuolatinį pirmininką turi rinkti Berek. Tai mes labai lauksime tų diskusijų Berek viduje ir aš manau, kad uh, Mm, po to ir parlamentas, ir taryba galės galbūt atsižvelgti tai. Dabar dėl roamingo, dėl tarptinklinio ryšio. Nesekiname pranešėjos pasiūlymą padaryti galą roamingui. Komisija būtent to ir siekė, prašė parlamento. Visą pirmininkę Krūs mm, visą kampaniją surengė dėl to klausimo kad nebebūtų roamingo, nes negali suvokti tokios situacijos, kuomet šiandienos pasaulyje mes mm, turime įsijungti savo um, nešiojamas kompiuterius ar išmaniosius telefonus. Uh, išjungti turimės, ar tai kaip bus rytoj, ar mes turėsime prie sienos sustoti su savo išmaniai valdomu automobiliu, ar panašiai manau, kad čia viskas aišku, bet dėl vieno dalyko galbūt su kai kuriais kalbėtojas nesutiksime. Mm, Raumingo atsisakymas neturėtų lemti didesnio reguliavimo, nes tai būtų paradoksas. Vienintelis būdas, e, jeigu vienintelis būdas atsakyti roamingo būtų didinti kainų reguliavimą, tai reikštų, kad tikrai procesas žengia ne tą kryptimį. Būtent todėl mes bandome pasiūlyti um, tokį sprendimą, kur pats sektorius būtų lyderis, e, jis būtų variklis. E, mes, aišku, galime kalbėti apie roamingo atsisakymą tvarkaraštį ir taip toliau, bet būtų labai keista kad atsisakę raum, panaikinę raumingą mes e, tik tai dar labiau sustiprintumėm visą reguliavimo bazę, visą spaudimą. Dabar dėl tarptautinių skambučių. Juk tai iš tikrųjų yra liberalizuota rinka, ta, dėl to nėra jokių abejonių. Mūsų pasiūlymas e, nesiūlo keisti to principo. Uh, Mūsų pasiūlyme yra numatytos skaidrumo priemonės, kurios leistų apginti silpnesniuosius mūsų gyventojus. Vartotojas, kuris žino, kaip sutaupyti, gali panaudoti VOIP paketą, interneto paketą, bet kai kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybės narėse gal 60 procentų vartotojų apie tai net nežino ir moka labai brangias kainas už tokius skambučius. Pavyzdžiui, skambutis tarp Lisabonos ir Vilniaus yra vienas euras už minutę. Vienas kablelis du euro už minutę, o savikaina yra 3 centai. Tai man atrodo, aiški yra pozicija ir Beriko ir mūsų būtų svarbu, kad parlamentas gal analizuotų tokią priemonę, kuri būtų ne kainos priemonė, bet priemonė, kuri leistų apsaugoti vartotojus. Ta prasme, mes tikrai labai sveikintumėm ir, ir Bereko pamastymų šio klausimu. Ačiū už jūsų dėmesį. Uh, Galbūt regionų komiteto atstovai norėtų pasisakyti. Mes be abejo esame labai skirtingi, nepaisant to gyvenam visi kartu. Norėčiau pasakyti šį beitą apie roamingą šio sektoriaus pramonė reikės rasti sprendimų. Ne dėl to, kad pramonė turi vystytis, turės peržiūrėti savo tarifus ir taip toliau ir panašiai. Negalite rinkėjams pasakyti, ar piliečiams negalite pasakyti. Žinot ką? Palaukite. Vyks palaipsninis procesas, nežinom, kuo jis prasidėjęs baigsis, Tiesiog turime numatyti labai aiškius reikalavimus ir peržiūrą. Tai yra numatyta mano siūlyme. Turime pasiūsti aišku signalą ir pasakyti, kad štai yra nu, numatyta data, tą dieną viskas pasikeis. E, septynerius metus truko roamingo egzistavimas, jo reguliavimas ir aš manau, kad dabar ES piliečiams reikia pasakyti, kad jo tiesiog nebebus. Turime turėti galimybę numatyti tokius laikotarpius, kad pramonė galėtų prisitaikyti ir taip toliau ir panašiai. Turiu pasakyti, kad 2016 metai bus tiek, kad roamingo neliks. Tuo būtų visi žinos, kada turi būti pasirengę ir priims teisingus sprendimus. Procesas turi vadovauti Europos komisija, vyks peržiūros etapas paskui ir, na, ir tas signalas turi būti absoliučiai aiškus. Regionų komitetų vardu pasisakys kolega. Prašom prisistatyti, sako pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė pranešė, su Frank Zimmerman. Ir dirbu regionų komitete, esu pranešėjęs dėl te, te, telekomo paketo ir komisijos pasiūlymų. Taip pat labai džiaugiuosi, kad man buvo suteikta proga išklausyti visus pasiūlymus, kurie mums pasitarnaus tolimesnėms diskusijoms regionų komitete. Labai džiaugiuosi, kad komisija įsipareigojo visas čia išgirstas idėjas apsvarstyti ir kad ieškos atitinkamų kompromisų. Dabar pasisakau norėdamas užduoti klausimą E, ir papasakoti apie savo, apie, apie mūsų komiteto strategiją. Buvo užduotas klausimas, ar šis teisinis instrumentas turi būtinai būti naudojamas, ar nebūtų geriau, jeigu pereitume prie egzistuojančių teisinių taisyklių ir tas taisyklės patobulintume, uh, viską pritaikintume Europos Sąjungoje. Galbūt taip realistiškiau viskas atrodo negu sunkiosios artilerijos panaudojimas. Ir, to, ir tokiu būdu galbūt būtų galima lengviau spręsti ne vieno ne, skirtingų situacijų buvimą Europos Sąjungoje. Toliau dažniai. Ar būtina harmonizuoti reglamentą reg, šiame sektoriuje. Galbūt, kaip kai kas siūlė, būtų geriau. Pažiūrėti, kaip efektyviau panaudoti tą dažnių spektrą. Ir gal šitą sektorių reikėtų reglamentuoti. O to tarpu kitose srityse reikėtų palikti šiek tiek laiko valstybėms narėms, kad galėtų tarpusavyje susiderinti. Galbūt, jeigu paaiškėtų, kad e, dažnių reglamentuoti nereikia, tai čia gali tai paaiškėti iš tolimesnių diskusijų, tai to ir nereikėtų daryti, bet reikėtų visų pirma pagalvoti apie tai, kaip juos reglamentuoti. Kitas klausimas, čia irgi susijęs su dažniais, ar būtina ir ar naudinga pereiti nuo 20 metų licencijos prie 30 metų licencijos. Iš Vokietijos praktikos matome, kad e, kaip tik reikėtų trupinti tą laikotarpį, reikėtų um, atrasti tam tikrus dažnius, kur nereikalinga licencija. Reikėtų vengti per nelik ilgų laikotarpių e, numatomų licencijos veikimui galbūt galima būtų numatyti trumpesnį laikotarpį licencijoms. Taip ar ne? Tinklų neutralumas. Mes e, nuogastaujame, kad parei, e, paslaugų teikėjai kuria tam tikras privilegijas ir kažkuria prasme aukoja laisvą internetą. Taigi čia reikėtų aiškiau apibriežti galutinio vartotojo teises, kad galėtų visi prieiti prie bet kokio turinio be jokios diskriminacijos. Tikiuosi, kad šioje srityje taip pat sulauksime aiškesnių taisyklių Labai atsiprašau, kad taip padrikai kalbėjau ir nepaminėjau visų aspektų. Mes, žinoma, šiek tiek vėliau perduosime ir komitet, komisijai, ir parlamentui. E, nuomonę ir kad priimdami sprendimą į tą nuomonę atsižvelgsite. Well, so Ačiū ir už šį pasisakymą, dėkoju komisijai, dėkoju regiono komitetui. Dabar dar turime truputį laiko, e, kurį skiriu dalyviams, auditorijai. Manau, mes visi prelegentą ir aš pati kaip pirmininkė turiu iš tikrųjų atkreipti rytai dėmesį. Jeigu kažkas norite iškelti kokį klausimą ar kažką pasakyti, prašom. So, aš esu François Lemegr, dirbu kompanijų, apie kurią turbūt niekas neži nieko nežinote, Cogence Communications. Tai aš nesileisiu visą procesą, bet trupai pasakysiu, kad mes esame tai jau One interneto paslaugų teikėjas, taigi mes um, teikiame tranzito paslaugas, tinklas į JAV, Meksiką, iš viso 37 valstybės, uh, tame tarpe 28 Europos Sąjungos valstybės narės mes perdame interneto stambius gabalus, mes turime interneto stambius gabalus, žinote, internetas yra tinklų tinklas, taigi uh, gali bandyti matyti, kaip vis, kiek kiekvienas kokio dydžio yra, tai mes esame vieni iš tokių didesnių interneto e, dalių. Ir norėčiau visų pirma nuoširdžiai padėkoti už tai, kad suteikite man žodį ir noriu pasakyti porą dalykų. Manau, visi turi suprasti, kad kad internetas veikia kaip krioklys, tam tikrą prasme, yra viršuje dideli gabalai ir ten nėra jokių sangrūdų, jokios perkrovos ir pajėgumų, interneto pajėgumų panaudojimas e, vidutiniškai yra apie 20 procentų. Tai galvojant apie tą esamą interneto pajėgumų lygį, mes galėtumėm perduoti penkis kartus didesnius rautus ir nereiktų ne jokių naujų pajėgumų kurti. E, Tai e, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie mm, visus tos lausimus, kas buvo aptarta ankstesnėje sesijoje dėl atviro interneto, tos um, perkrovos vietos, angrūdų vietos, tai iš tikrųjų vienintelė vieta tai yra prieigos teikėjų tink, operatorių tinkluose. Visur kitur viskas veikia puikiai ir kol turi pakankamai pajėgumų patekti į internetą, toliau jokių problemų tikrai neturi kilti prieinant prie turinio, užtikrinant visas vartotojo laisvės, jokių problemų neturi būti. Kai žmonės kalba apie tinklo valdymo klausimus, tinklo valdymą, tai iš esmės viskas paremta tą prielaidą, kad nepakanka pajėgumo, taigi turi daryti pasirinkimą tarp to, kas um, turi būti perdota ir kas galbūt nėra taip svarbu ir gali šiek tiek nukentėti, gali būti didesnė dėlsa, pavyzdžiui. Bet jeigu turi pakankamai um, plačiojošių pajėgumų, tai nereikia jokio tinklo valdymo. Galvojant apie uh, visą techninę sąrangą, uh, aišku, kad reikia galvoti apie interneto tą bazinį lygį, kur mes dirbame. Ten visi pajėgumai yra, technologijos taip sparčiai evoliucionuoja ir tobulėja, kad iš esmės netgi uh, sunku uh, žengti koja į koją su uh, tais pasiekimais, tom visom technologiniam bangom, kur eina kalba apie 40, 100 ir, ir dar didesnės e, giga bangas. Taigi, kaip aš jau sakiau, tos sangrūdos yra būtent to tinklo valdymo esmė, bet kai, kuo, gal, kuo labiau galvoja apie tai, kad internetas yra kaip krioklys, kur vanduo krenta, toliau turi galvoti apie interneto prieigos teikėjus ir toliau dar žemyn prie regioninių paskirstimo tinklų kiekvienoje valstybėje, dar toliau žemyn eini, tuo viskas sudėtingiau darosi, nes galbūt ten technologijos dar nėra tokio, negali tokios partos užtikrinti. Tai mano pasisakymo tikslas iš esmės yra štai koks. Aš manau, tam tikrų lygmenių tai yra didmeninės tarpusavio e, e, sujungimo to lygmenių komisija tikrai neturi, turi visiškai nulinio lygio um, pakantumą sangrūdoms, nes iš tikrųjų galima visą tai išspręsti. Galbūt kažkur yra kryžminių jungčių, kažkokiu tai um, porą jungimų ir viskas problema išspręsta, jokios perkrovos problemos nebelieka. Uh, Tai aš tiesiog norėjau pagrindinę tokią mintį Jums perduoti, kad tikrai nėra jokių pasiteisinimų, kodėl turėtų būti kažkokios sangrūdos interneto lygmenių. Ir berek čia kokia mintis būtų, kad iš esmės nacionalinis reguliuotojas turi pažiūrėti į savo m, mm, to krioklio vandens kritimo poveikį, kur yra interneto prieigos teikėjai. Um, į tą lygmenį, o didmeninių lygmenių tikrai jokių priežasčių kištis nėra. Eh, Dėkoju. Dėkoju. Visiems jūsų pasakymus, manau, buvo tikrai įdomus. Turime dar šešias minutės. Turime baigti posėdį tuo metu. Prašau, žodis jums. Regionų komitetų atstovas. Dėkoju. Esu Georgio Gabrius. Esu iš Vokietijos mokslo tyrimų instituto Berlyne. Esu regionų komiteto ekspertas šiuo klausimu. Inovacijų srityje būti mėgėjų yra neblogas dalykas. Tai yra susijęs su tuo, kad Junktinės valstijos liberalizavo tam tikrą spektro dalį. Yra tokia spektro dalis, kur licenzijos nebereikia. O kitoje dalis, kur reikia. Vienas gigabaitas, gigabitas yra numatytas, e, numatyta dažnio dalis. Ir daug mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų tiesiog pasikrauna tam tikrus duomenis. Tinklo vystimui reikia rasti pusiausvyrą tarp atviro spektro ir mobiliųjų dažnių, kad sistema galėtų būti plėtojama toliau, bet didesnių problemų. Nes jeigu tai nebus padaryta, tai tuomet atsiras sangrūdų paaiškėja, kad kartais tas pats rotorius jau naudojamas kelių operatorių ir sumažėja kokybė, tad svarbu atsižvelgti į laisvą spektrą ir spektrą, už kurį reikia mokėti. Pirmininkė, na, manau, kad atėjo laikas baigti mūsų diskusijas. Man to diskusija buvo labai įdomi, daug ką sužinojau. Dėkoju visiems už dalyvavimą posėdėje ir už indėlį jame. Long afternoon. Long afternoon.